Bardzo Państwa serdecznie witam. Gerbėjai ponai ir ponios, aš norėčiau šiltai pasveikinti Jūs susirinkus į šį posėdį. Okay. Visi esam pasiruošę? Gerai. Taigi, gerbėjai ponai ir ponios, Labas rytas, aš norėčiau pradėti mūsų Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto posėdį. Šiandienos posėdis daugiausia yra skirtas Slovakijai, kuri ką tik perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Pas mus atvyko Slovakijos ministrė ir aš netrukus suteiksiu jai žodį. Bet pirmiausia, norėčiau padaryti kelis pranešimus. Jūs visi gavote darbo atvarkės projektą, jį reikia patvirtinti. Ponios Galin nėra, o ji buvo atsakinga už dešimtą darbo atvarkės e, klausimą. Kai mes turėjome pasikeisti nuomonės dėl trišalių darybų, dėl tam tikrų atmosferos taršalų išmetimo nacionalinių ribų dabartinės padėties. Čia kalba ėjo apie direktyvą, INR direktyvą. Ir mes šį klausimą atidėsime ir nagrinėsime jį rugsėjo 26 dieną. Taigi toks, toks siūlomas yra pakeitimas. Jei neprieštaraujate, tuomet gal galėtume pritarti darbo tvarkės projektui. Toliau, pirmininko pranešimai. Aš norėčiau jums visiems pranešti, kad e, ponas Vojcehovski, kaip žinia, pradėjo dirbti kitoje labai svarbioje ES institucijoje. Uršula Krupa dirbs Europos parlamente vietoj pono Vojcehovskio. Jie dirbo dėl parlamente nuo 2004 iki 2009 metų ir aš norėčiau pasveikinti ją prie mūsų prisijungus ir palinkėti Jums sėkmės dirbant mūsų komitete. Jūs turite nemažai patirties ir mes tikimės, kad Jūs aktyviai dirb, dirbsite mūsų komitete. Taigi dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti. Dar vienas pranešimas. Šiandien vertimas yra užtikrintas į 21 kalbą. Nėra veršimų tik į estų, maltiečių ir gėlų kalbas. Be to, visas šis posėdis yra transliuojamas internetu. Toliau mes turėtume patvirtinti e, gegužė 24 ir birželio 6 dienų protokolus. Čia viskas vyks pagal įprastinę tvarką. Ir dabar, manau, kad po visų šių pranešimų, pranešimų galime perėti prie pagrindinio šio ryto posėdžio darbo tvarkės klausimo, tai yra prie pasikeitimo nuomonėmis su Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministre. Mes susitinkame su Gabriela Matečna, ji yra Slovakijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministrė. Ir e, kai kas iš jūsų jau turėjote progo su ją susitikti. Pone, aš norėčiau jūs pasveikinti pas mus atvykus. Be abejo, mes e, tikimės, kad e, šiandien mes galėsime pasikeisti nuomonėmis, aktualiais klausimais ir galėsime kartu aptarti jūsų pirmininkavimo prioritetus. Be abejo, mes taip pat norėtume išgirsti jūsų nuomonę keliais labai svarbiais, aktualiais klausimais. Tai yra ir bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimas. Norėtume taip pat sužinoti ir apie tai, kaip vyksta dėrybos, trišalės dėrybos įvairiais klausimais. Be to, žinome, kad situacija e, žemės ūkio rinkose šiuo metu yra labai sudėtinga. Ir kitą pirmadienį vyks e, žemės ūkio ministrų tarybos posėdės ir komisijos narys ponas Haugan turėtų e, pateikti tam tikrų minčių dėl to, ką reikia, kaip reikėtų koreguoti situaciją pieno rinkoje. Mes nekantri lauksime tos tarybos išvadų, galėsime jas pato aptarti komitete. Pirmiausia, suteiksime Jums žodį, ponė ministrė, po to galės pasisakyti frakcijų koordinatoriai. Taigi, pirmiausia, dabar sutikiu žodį Jums ir nekantri lauksime Jūsų pasisakymo. Dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne za. Labas rytas. Visiems aš norėčiau padėkoti Jums už šiltus žodžius. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kas šiandien sutiko prisijungti prie mūsų per darbo pusryčius. Aš manau, kad tai buvo tok, tokia puikiai neformali proga mums susipažinti. Man buvo įdomu sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė variais klausimuose. Jūs galite išgirsti da, iš mūsų lūpų, ką, kokie yra mūsų prioritetai. Taigi dabar e, Aš norėčiau pasakyti, kad Slovakijos Respublika perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai pirmą kartą. Pirmą kartą mes pirmininkausime ir žemės ūkio politikos e, sektorėje. Mes manome, kad jūs, Europos parlamentas, e, yra nepaprastai svarbi e, institucija. Mes kartu su jumis norėtume ieškoti dabartinių problemų sprendimui ir tikimės, kad surasime sprendimus, kurie bus naudingi mūsų piliečiams, ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms visoje Europos Sąjungoje. Bendrojo žemės ūkio politika turėtų padėti mums kurti naujas darbo vietas, didinti produktivumą ir taip pat e, ji turėtų e, padaryti žemės ūkio sektorių patrauklės, e, patrauklesnį. Turime turėti tokią politiką, kuri užtikrintų kait, kartų kaitą. Žemės ūkio komitetas, nebejoju, siekia, kaip ir mes, visų šių tikslų. Slovakija perėmė pirmininkavimą labai sudėtingų laikų Neseniai Junktinė karalystė įvyko referendumas. Ir be to žinome, kad uh, labai sviruoja kainos žemės ūkio rinkoje, be to keičiasi klimatas ir vis dar nesugebėme įveikti ekonomikos krizės. Rusijos embargas tebe galioja, o pieno sektoriuje, uh, pieno sektorių kamuoja uh, problemos Yra problemų ir vaisių, ir daržovių sektoriuose. Daug ką nustebino tai, kad krizė užsitėse. Nors ir mūsų turimos žemės ūkio politikos priemonės padėjo mums šiek tiek sušvelninti uh, krizės padarinius, vis tiek, kai jie buvo skaudus. Pienas yra labai, uh, pieno sektorius labai svarbus ir mes turime apsaugoti pieno gamintojus dėl to, kad jie vaidina labai svarbu vaidmenį kaimo vietovėse, be kito, kita ko. Mes suprantame, kad reikia padėti šiam sektoriui, reikia jam, jį geriau apsaugoti. Mes atidžiai stebėsime situaciją rinkose, visose žemės ūkio žaliavų ir produktų rinkose ir šią situaciją reguliariai aptarsime Žemės ūkio tarybų, tarybų, tarybose. Mes įvertinsime tai, kas šiuo metu vyksta. Mes jau seniai sakėme, kad mums reikia šioje srityje bendrų Europos, Europos sprendimų, pagristų sprendimų. Ši krizė parodė, kad mūsų maisto grandinė funkcionuoja netinkamai. Maisto grandinės veiklos tobulinimas yra jau senas Slovakijos e, prioritetas. Mes manome, kad reikia pakeisti galių pusiausvyrą reikia maisto grandinėje ir užkirsti kelią nesažiningai prekybos praktikai. Todėl Slovakija savo pirmininkavimo metu stengsis e, pagerinti ūkininkų uh, padėtį maisto grandinėje. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas birželio mėnesį patvirtino pranešimą, kuriame pritarė šiems mūsų tikslams. Ir aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs tikrai patvirtinote gerą pranešimą. Gyvename globaliame pasaulyje ir todėl šiandien svarbu yra bendradarbiauti ir su trečiomis šalimis. Tačiau reikia surasti deramą pusiausvyrą tarp mūsų vertybių apsaugos ir rinkų liberalizavimo. Per visas e, tarptautinės darybas daug dėmesio yra skiriama žemės ūkio sektoriui. Ir e, mes norėtume atsižvelgdami dabar į dėrybas dėl laisvosios prekybos, uh, pavyzdžiui, su Merkosūro šalimis ar, ar transatlantinė darybė dėl transatlantinės priekybos investicijų partnerystės sustarimo turėtume, kad būtų taip pat atsižvelgiama labiau į žemės ūkį. Šiuo metu situacija žemės ūkio produktų daržaliavų rinkose Europoje yra nepaprastai sudėtinga, dėl to, kad rinkos nesugeba įsisavinti per nelik didelio kai kurių žaliavų kiekio. Uh, Ir reikia į tai atsižvelgti, kai yra pasirašomos sutartys su trečiomis šalimis. Na, dabar keli žodžiai apie žemės ūkio politikos supaprastinimą. Slovakija ketina susitelkti ties tais klausimais, kuriuose e, ties tais, tomis rytimis, kur galima būtų mažinti biurokratiją. Mes esame įsitikinę, kad bendro žemės ūkio politika yra reikalinga todėl kad ji gali padėti mums prasmingai spręsti ateities iššūkius, kurie yra susiję ne tik su gamybos tvarumu, gebėjimu apsirūpinti maistu, bet ir noru taip pat išsaugoti mūsų žemės ūkį ir jo vaidmenį kaimo vietovėse. Mes tęsime savo pirmininkavome metu Niderlandų pradėtą darbą reiškia, kad mes e, toliau nagrinėsime ekologiškos e, žemdirbystės reglamentą ir e, žemės ūkio produktų ekologiško žymėjimo dokumentus. Šie dokumentai yra skirti tam, kad vartotojai žinotų, kaip atskirti ekologiškus produktus nuo neekologiškų. Ir norėtume taip pat, kad šis dokumentas paskatintų ekologiškos žemdirbystės plėtrą. Uh, Mes manome, kad ekologiška, e, ekologiškas ūkininkavimas yra tas rytis, kur mes pirmaujame pasaulyje. Ir todėl labai svarbu ją palaikyti, kad mes galėtume ir toliau išlaikyti savo konkurencingumą. Dar vienas svarbis rytis - miškininkystė. Aš apie ją e, gal pakalbėsiu šiek tiek dar išsamiau vėliau per mūsų diskusiją, bet akivaizdu, kad miškininkystės sektorius yra nepaprastai svarbus. Uh, todėl kad e, teisingas miškininkystės sektoriaus e, tvarkymas gali padėti mums geriau uh, e, tvarkyti su klimato kaita ir užtikrinti tvarų vystimasi. Uh, vis daugiau laukiame, uh, tikimės iš mūsų miškininkystės sektoriaus. Ir mes norėtume, kad taryboje būtų daugiau dėmesio skiriama miškininkystės klausimams. Mes norėtume sukurti tokias sąlygas ES, kurios atsižvelgtų tai, kad miškai vaidina uh, tokį uh, įvairialypį vaidmenį uh, mūsų uh, gyvenime ir ūkėje. Mes norėtume, kad miškai būtų tvarkomi tvariai. Ir ketiname e, plėtoti bendradarbiavimą su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, su tarptautiniu miškų forumu ir e, kitomis organizacijomis. Mes e, bandysime išsiaiškinti, ką valstybės narės mano šiuo klausimu ir atsižvelgsime tas nuomonės, plėtodami tarptautinį dialogą miškininkystės klausimais. Toliau apsirūpinimas maistu ir maisto, atsiprašau, maisto sauga. Mes e, stengsimės užtikrinti, kad visi rengiami ir e, patvirtinami teisės aktai būtų nusekliai įgyvendinami. Mes turime du pasiūlymus. Vienas yra iš jų susijęs su maistiniais pašarais, o kitas pasiūlymas su veterinariniais da, produktais. Dėl, dėl vaistinių pašarų mes norėtume užbaigti dėrybas dėl kai kurių šių pasiūlymo aspektų. Ir reikia pasakyti, kad dėrybos jau vyksta kuris laikas ir mes puikiai suprantame, kodėl yra reikalingas šis dokumentas. Yra dar vienas rytis, kuri neabejoju domina Europos parlamento narius. Tai yra vaistinių pašarų administravimas, vaistinių pašarų naudojimas. Bet čia daug kas priklausys nuo to, kaip vyks dėrybos dėl pasiūlymo dėl veterinarijoje naudojamų medicinos produktų ir mes stengsime su jumis bendradarbiauti ir norėsime sužinoti, ką jūs galvojate apie šios pasiūlymus. Dar iki kovo mėnesio. Taigi mes tikimės ambicingai dirbti ir tikimės, kad šie du pasiūlymai bus sėkmingai nagrinėjami taryboje. Taigi šiame kontekste, gerbimieji ponai ir ponios, aš norėčiau taip pat priminti jums, kad mes ketiname skirti daug dėmesio kovai su atsparumu antibiotikams. ES laikosi griežtų standartų tiek gyvūnų, tiek visų žmonių sveikatos sritise. Vakar Envi komitetas atsakingas už šį klausimą vyko balsavimas ir buvo patvirtintas dokumentas po balsavimo. Dabar tą dokumentą turės patvirtinti visas Europos parlamentas plenarnėme posėdėje ir po to mes stengsimės pabaigti darbą ir užtikrinti, kad tas dokumentas susigaliotų kuo greičiau. Yra dar kelios sritis, pavyzdžiui, gyvulinkystės sektorija paplitusios e, įvairios lygos. Bendradarbiavimas su trečiomis šalimis, e, norėtume pakoreguoti eksporto, importo e, santykius. Be to taip pat tęsime diskusijas dėl sukčiavimo maisto srityje. Kalbėsime su komisija ir apie bendrą maisto. Uh, apie maistų skirtus įvairius teisės aktus ir taip pat apie auditą. Yra dar viena sritis, tai yra trašų reglamento pasiūlymas. Mes norėtume, kad šis dokumentas tada sukurtų geresnės sąlygas inovacijoms dėkti. Šis dokumentas eina į platesnį dokumentų skirtų perdirbimui skatinti rinkinį. Ir baigdama, aš norėčiau Jūs patikinti, kad taryba mūsų pirmininkavimo metu tikrai darys viską, kad apgintume ūkininkų interesus. Mes norėtume taip pat prisidėti prie to, kad būtų atkurtas stabilumas žemės ūkio sektoriuje. Galiu Jūs patikinti, kad mes taip pat stengsimės įtikinti piliečius, kad žemės ūkis Žemės ūkio sektorius yra tas sektorius, kuris e, yra svarbus mums visiems, svarbus įvairiais aspektais, jis yra svarbus ir sveikatos požiūrių, ir, ir darbo vietų kūrimo požiūrių, nes žemės ūkis sukuria labai daug darbo vietų, ypač kaimo vietovėse. Bet to tai yra sektorius, kuris e, yra pajėgus ir atviras, e, pajėgus įsisavinti inovacijas ir, ir atviras toms inovacijoms. Suprantame, kad klimato kaita be abejo veikia žemės ūkio sektorių, tačiau ir žemės ūkio sektorius gali taip pat keisdamasis prisidėti prie to, kad mes geriau prisitaikytume prie klimato kaitos. Žmonės, kurie dirba žemės ūkėje, yra nusipelnę mūsų dėmesio, pasitikėjimo ir mes stengsime daryti viską, kad stabilizuotume padėtį šiame sektorėje. Norėčiau pacituoti dakt, Olandų daktarę Timerman. Ji pasakė, kad nepamirškime, kad geras politikas yra tas, kuris sutelkia žmonės bendram geram darbui. Thank you. Dziękuję Pani Minister za tak całościowe i Ačiū, ministra, kad e, pristatėte įvairiausius klausimus, kuriuos ketina spręsti Slovakija savo pirmininkavimo laikotarpiu, kad įvardijote tas problemas, su kuriomis susiduria maisto sektorius. Ir <clears throat> pirmiausiai pasisakys koordinatoriai dvi minutės kiekvienam, o po to atskiri komiteto nariai. Labai daug kas nori pasisakyti. Koordinatoriai jau buvo su jumis susitikę ir jūs um, galėjote pasikeisti nuomonėmis. Taigi, o dabar EPP vardu ponas Das. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, ministrė. Labai malonu kad šiandieną turime galimybę bent jau trumpai pasikeisti nuomonėmis padiskutuoti kartu. Ir nebejotinai linkiu Jums kuo geriausios sėkmės pirmininkavimo laikotarpiu. Jūs paminėjote nemažai klausimų, o man per tas skirtas dvi minutės sunku viską susakyti, nes iš tiesų reikalinga imtis veiksmų įvairiose sritise, reikalinga tvarkyti pateiktus pasiūlymus ir jūs aiškiai nurodyta, kokius klausimus jūs pirmiausia spręsite pirmininkavimo laikotarpį. Dabar dėl užsienio priekybos. Mes esame prieėmę sprendimą, kad dėrybos turi tęstis, tačiau ūkininkams labai svarbu ir aš pats asmeniškai manau, kad reikalinga apsaugoti vartotojų interesus ir užtikrinti aukštus uh, gyvūnų gerovės standartus, tie, kurie nustatyti Europos Sąjungoje su Pietų Koreja nebūtų įmanoma buvę susitarti dėl to didžiulio kiekio sūrio, jeigu mes nebūtume tvirtai laikėsi dėrybinės pozicijos. Ypač Vokietijoje mes manome, kad kai kurie dalykai labai aktualūs. Aš savo pusės galiu pažadėti jums visokiojo paparamą. Ir manau, kad nepakanka vien tik tai naudotis deleguotojų teisės aktų procedūra, kai kuriuose sritise tiesiog reikia keisti bazinę teisę ir Europos parlamentas bei taryba turi dirbti kartu. Tai nereiškia, kad reikia keisti visą bendrąją žemės ūkio politiką, bet reikia keisti bazinius dalykus, atsižvelgiant, pavyzdžiui, tokius veiksnius kaip sviravimai rinkose. Reikia peržiūrėti intervencinių pirkimų kainas, kad galima būtų labai greitai aktyvuoti įvairiausius e, veiksnius, įvairiausias priemonas, kurias turime. Tikrai nenorėčiau viršyti man skirto kalbėjimo laiko, todėl baigdamas dar kartą linkiu Jums, e, pirmininkė, kuo geriausios sėkmės ir e, tikiu, kad mes vaisingai bendradarbiausime. Ačiū. E, yra techninė problema, laikrodis nelabai tiksliai skaičiuoja laiką, bet Jūs neviršijote Jums skirto laiko. Ponas Dekastro toliau. Ačiū, pona pirmininkė. Aš taip pat noriu palinkėti Slovakijai ir jums, ponė ministrė, gero pirmininkavimo. Jūs perimate pirmininkavimą žemės ūkio srityje labai sudėtingų laikotarpių, kuris ypač pasunkėjo po Junktinės karalystės referendumo rezultatų kur Junktinėje karalystėje kyla nacionalizmo banga ir nieks nežino, kuom visą tai baigsis. Tačiau bet kuriuo atveju žemės ūkėje mes matome stulbinančių pavyzdžių, kurie rodo, kad reikalinga didesnė integracija, reikalinga bendros pastangos. Vien tik tai krizė pieno sektorija parodė, kaip svarbu kad europinių lygių būtų imtamas, imtasi įsikišimo priemonių, intervencinių priemonių, kad būtų vadovaujamasi solidarumo principu. Taip, visose valstybėse narėse yra už žalę pieną mokama labai maža kaina, tačiau pasiūla egzistuoja pakankamai didelė. Reikalinga viską tą suderinti. Rusijos krizė ir problema susijusi su paklausa Kinijoje pieno milteliams reikalauja imtis nedelsiant veiksmų. Todėl labai tikiuosi, kad pirmadienį vykstant ministrų posėdžių bus priimta įdomių sprendimų ir pasakyta gerų minčių ir mes antradienį galėsime taip pat visą tai aptarti. Iš tiesų reikalingi pasirinkimai, nes piliečiai nesupranta, ką mes čia veikiame, kuo užsiimame Ir kai kalbame apie supaprastinimą taisyklių, tai aš visiškai su jums pritariu. Supaprastinimas neturi reikšti, kad bus um, uh, sumažintos, uh, sumažinti reikalavimai ekologiškumui žemės ūkėje. Ne, bet reikia sumažinti tas, tais, e, panaikinti tas taisyklės, kurių absoliučiai nereikia. Todėl tikrai džiaugiuosi, kad jūs pasirinkote ir šią sritį kaip savo darbo prioritetą ir linkiu jums visokiojo pasiekmės. Ačiū, ponas Kušemirakas. Ir kad būtų visiems lengviau, aš e, jums artėjant prie dviejų minučių pabaigos pasinaudosiu savo pirmininko plaktuku. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ministrai už labai išsamų savo darbo planų pristatymą. Pirmininkaujantį, pirmininkavimas dabar atiteko Slovakijai. Ir jūs, ponė ir ponė ministrė, tikrai gerai suprantate, būdama iš, e, to, iš savo šalies, kokios problemos kyla žemės ūkė, nes Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir, ir visose šio regiono valstybėse susidurima su panašiomis problemomis. Jūs žinote, kad visose rinkose dėl įvairiausių priežasčių kainos krito ir be kita ko jos krito dar ir dėl Rusijos taikomų sankcijų. Ir mes turime galvoti, kaip paremti ūkininkus, o ūkininkams parama yra ko gero per žema mūsų šalyse palyginti su vakarų, euro, vakarų Europos šalimis. Todėl problemos tikrai labai rimtos. Ir tikiuosi, kad per Slovakijos pirmininkavimą tos problemos ne tik bus gerai išanalizuotos, bet ir e, išsamei aptartos su komisija, kad būtų galima pagerinti padėtį mūsų valstybėse. Norėčiau, kad jūs, ponė ministre, pasakytumėt, ką manote apie komisijos požiūrį į e, pieno sektoriaus ir daržovių bei vaisių sektoriaus problemų sprendimą. Aišku, viskas priklauso nuo padėties rinkoje. Ir dar vienas dalykas, kaip jūs vertinate dėrybas su jungtinėmis valstijomis pagal TTIP projektą. Ar jūsų nuomonė tas susitarimas Europos ūkininkams duos daugiau naudos, ar jie atsidurs gal neįtin palankioje situacijoje? Ačiū, pone ministre, kad atvykote į mūsų komitetą. Linkiu Jums visokiojopos sėkmės ir linkiu um, gerai padirbėti taryboje. Mūsų visų laukia didžiulis darbas ir bendroji žemės ūkio politika dabar yra tokia, kad reikia galvoti apie biurokratinio darbo mažinimą, apie geresnius e, pasiūlymus. Ir tikrai yra ką nuveikti, galima supaprastinti e, taisyklės ir um, atikties srityje ir kitose srityse. Tiesiog reikia veikti. Mes e, turime judėti į priekį ir labai rimtai dėkti naujas priemonės. Taigi, kaip sakiau, supaprastinti taisyklikas būtina. Kitas dalykas - maisto grandinė, nesažininga praktika. Tai dar du aktualūs dalykai. Šiuo metu mes, pavyzdžiui, analizuojame biomasės kriterijus taikomus miškininkystėje. Ir um, Natura 2000 direktyva numata visą virtinę priemonių. Tačiau per visą tą laikotarpį mes sugebėjome užtikrinti tvarę miškininkystę ir negalėtume pritarti. Standartų mažinimui. Dar vienas dalykas - atsparumas antibiotikams. Šioje srityje būtina užtikrinti, kad gyvulininkystėje veikiama atsižvelgiant į um, atsparumą antibiotikams. Turiu konkrečiai pavyzdžiui, kad ir pašarus. Yra nemažai dalykų, kuriuos galime padaryti. Aišku, jau nekalbant apie tą patį, kuri yra apie mus šiuo metu um, Vokietijos ūkininkus. Ačiū toliau, ponė Sendra. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė ministrė ir laba diena visiems. Prisimenant pirmadienį vykusią tarybą, mes norėtume dar kartą paraginti, pakeisti tą politiką, kuri mus privedė prie krizės. Taigi, užuot kalbėjus apie pieno rinkos krizę, reikėtų kalbėti apie viešąją politiką, apie viešąją politiką mažinančią pieno gamybą Europoje, įvedančią naujus reglamentavimo mechanizmus ir įtraukiančią kainą, kuri apimtų gamybos kaštus. Tai turėtų tapti Europos politikos ašmi. Ir tai turėtų būti taikoma ne tik pieno sektoriui, bet ir visiems gamybos sektoriams nes krizė rodo, kad e, gaunamų kainų ir gaunamų pajamų neužtenka, kad žmonės išgyventų iš savo darbą. Taigi reikėtų pasikeitimų tiek šiame, tiek kitose sektoriuose. O dėl prisitaikymo prie tarptautinių rinkų e, galime kalbėti apie susitarimą apie su Kanada, su Kanada CETA ir taip pat apie TTIP, susitarimą su JAF. Būtų gerai kalbėti apie e, sutarties su Kanada atsisakymą, jos neratifika, neratifikavimą, dėl to, kad tai agresyvi sutartis, kelianti pavojų ES gamintojų interesams, lygiai taip pat dėl TTIP. Dar vienas e, dalykas. Jūs e, siūlėte žemės ūkio sektoriui padaryti patrauklesniu busimoms kartoms, gamintojams ir taip pat e, investuotams. Kokius investuotus turite omenyje ir kaip tai dera su ES žemės ūkio politika? Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ir mes e, jūs sveikiname pradėjus pirmininkavimą tarybai. Tikimės, kad ekologiška žemdirbystė ir toliau liks pirmaujant pirmoji jūsų prioritetu, nes ekologiškai žemdirbystė šios vietos tikrai nusipelnom. Parlamente mes esame pasirengę kompromisams. Vakar kalbėjau su komisaro Andris. Tikimės, kad jums pirmininkaujant bus pasistumėta į priekį šioje srityje. Ir taip pat tikiuosi, kad e, ir toliau bus priimami geri sprendimai pieno sektorius politikoje. Reikėtų vėl atkurti rinkos pusiausvyrą, nes jeigu to nepadarysime, tai nepavyks e, subalansuoti pasiūlos ir paklausos. Reikia suvokti, kokia yra padėtis rinkoje ir galbūt atsisakyti tam tikrų netinkam, neveikiančių teisės aktų. Kitą savaitę mes tikimės e, kažkokių konkrečių pareiškimų, konkrečių signalų. Jų būtinai reikia žemdirbėms, nes kitaip žemdirbiai negali konstruktyviai dirbti savo darbo. O dėl TTIP ir CETA drama keliama netuščiai. Aš manau, kad E, šie sustarimai nėra palankus ES žemdirbiams. Ir aš tikiuosi, kad komisija suvoks, kad e, laisva priekyba negali būti pagrindas paukoti žemės ūkį. Žemdirbių interesai turėtų būti prioritetiniai. Mes negalime apeiti gamintojų laisvos rinkos vardan. Be to, minėjote ir veterinarinius vaistus. Taip, tai labai svarbis rytis, reikia ir toliau ją plėtoti. Be to reikia kalbėti apie atsparumą antibiotikams ir kovoti su šia problema. Ačiū pirmininkė. Labas rytas ministrė. Atsiprašau, kad praleidau jūsų pusryčius, negalėjau to išvengti. Kaip Britanijos parlamento narys esu pirmiausia susidomėjęs ilgalaikiais prioritetais, tačiau yra tam tikri trumpalaikiai prioritetai. Ir man labai didelį susirūpinimą kelia pesticidai ir žaliųjų bandymas išstumti pesticidus. Jeigu būtų žaliųjų valia, jie apskritai uždraustų pesticidus per 15 artimiausių metų, nes net ir naujai išrasti pesticidai būtų uždraudžiami žaliųjų iniciatyva. Be to reikėtų e, tam tikrų ekologiško ūkininkavimo taisyklių, nes sakoma, kad naujas reglamentavimas žemės ūkio srityje padarys ekologišką gamybą konkurencinę, bet e, taip nėra. Ir jeigu mes visi pereisime prie ekologinio ūkio, mes negalėsime naudoti nei pesticidų, nei herbicidų, tai didina CO2 išmetimus, didina kūro sąnaudas ir, aišku, sukelia klimato kaitą. Baigsiu kalbėti, nes pirmininkas jau beveik mojoja plaktuku gali netriknelti per galvą, bet jeigu netrinkteltų, tai tikriausiai visi šnekėtume be galo. Ačiū pirmininkė. Na, ponas Vazo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už tai, kad jūs pas mus atvykote, ponė ministrė. De... Tikrai labai daug darbo jūs laukia, nes situacija, kaip jums yra žinoma, Europos Sąjungoje yra nepaprastai sudėtinga, ypač Prancūzijoje, visose, nesvarbu apie ką kalbėtume, apie pieną, apie vaistus, va, vaisius ir daržovės, apie gyvulininkystę, bet net ir apie grūdinių kultūrų auginimą. Čia situacija labai yra sudėtinga. Jums tikriausiai yra žinoma, pane ministrė, kad dėl nelik didelių liučių ir potvinių, ypač Prancūzijos vidury, vidury buvo sugadinta labai daug laukų, labai daug produkcijos ir dėl to labai sumažėjo gamybos apimtis. Bet to jums yra žinoma, kad mažėja yra ir parama ūkininkams, Rusijos embargas, bet to ne, pasirašytos laisvosios priekybos sutartys taip pat mums pakenks. Jūs taip pat žinote, kad tarp ūkininkų labai daug yra savižudybių ir dėja mes konstatuojame, kad rizika. Uh, didėja. 14 procentų nuo šių metų pradžios pareiškia, kad jie baigia uh, ūkininkauti ir uh, kai kas uh, teigia, kad uh, šie skaičiai tik tai didėjęs ir galima tikėtis, kad iki metų pabaigos pasieks net 25 procentus. Taigi, ponė ministrė, padėkite mums išgelbėti mūsų žemės ūkį ir spręsti šią nepaprastai dramatišką situaciją. Dėkuoju. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do wystąpień jednominutowych. Ačiū. Ponios ir ponai, dabar pereisime prie komiteto narių pasisakymų. Po vieną minutę, pana Kostinga. Ačiū pirmininkė. Pone ministrė, aš manau, kad mes turėtume džiaugtis tuo, kad miškininkystė tapo viena iš pagrindinių jūsų darbo sričių pirmininkavim tarybai. Mes esame dėkingi už tai. Lauksime teisės aktų pasiūlymų iš komisijos. Tikėmės, kad e, jie turės realų poveikį miškininkystės rinkai. Dėl LULUSIEF e, pasiūlymų reikia aiškiai atskirti žaliai CO2, kuris atsiranda iš e, natūralaus augalų ciklo ir žmogaus pagamintą CO2, kuris yra žalingas ir sukelia klimato kaitą. Aš manau, kad ekspertai gilinasi į šį klausimą ir aš tikiuosi, kad bus atsižvelgta į tvarumo kriterijus bei biomasės kriterijus. Manau, kad reikėtų čia atskirti e, miškų naudą, supriešinant ją su žmogaus daroma žala. Ir tikimės, kad bus atšvilgta į mūsų pasiūlymus. Yra nemažai priemonių, kurios būtų galima įgyvendinti. Taigi, pasinaudojant subsidiarumo principų, reikėtų atsižvelgti į subsidiarumo planuojant teisės aktus. Pone Garcija, labai ačiū. E, atidžiai klausiausi, ką sakėte. Man labai įdomus pasirodė maisto grandinės klausimas. Sakėte, kad reikia apsaugoti žemdirbius. Aš noriu paklausti, ar paremsite parlamentą ir užtikrinsite, kad per šį pusmetį bus patvirtinta maisto grandinės teisė ir šios ryties teisės aktai. Taip pat pat dėl maisto pieno krizės. Ar pritarėte Ispanijai, Prancūzijai ir kitoms šalims, kuri, kurios prašo didesnės paramos, deminimis paramos ir ją didinti siūlo du kartus? Ar siūlote tokias pačias priemonės taikyti ir kitiems žemės ūkio sektoriams, pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams? Šie sektoriai taip pat dabar patiria sunkumų. Ačiū. Ačiū. Pone Drigolėlė, ačiū ir džiaugiuosi, kad apsilankėte mūsų posėdėje, ponė ministrė. Vakar dalyvavau žuvininkystės komiteto posėdėje ir pusryčiuose, taigi jau antrą dieną man teka laimė susitikti su jumis. Uh, Dėl maisto grandinės. E, svarbu, kad sprendimai šioje srityje būtų veiksmingi. Kovo mėnesį patvirtinti sprendimai pasirodė visiškai nenaudingi. Taigi reiktų galvoti ne apie tokio pobūdžio priemonės, o kovoti su realiais e, žemės ūkiui kylančiais iššūkiais. Reikėtų spręsti Europos masto problemas, nes kiekviena šalis savo problemas turėtų spręsti pati. Be to būtinas abipusiškumas. Būtina šį principą įtvirtinti e, susitarimuose su trečiosios valstybėmis. Be to, e, Šiame komitete kalbam apie vaistinius pašarus ir aš taip pat dirbu šioje srityje, esu taip pat veterinarijos srities ekspertė, taigi tikimės, kad pavyks pasistumėti į priekį šiose srityse. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, aš labai atidžiai e, e, su dideliu susidomėjimu klausiausi jūsų žanginės kalbos ir kaip ir pasakė Kaip prašė manęs pasakyti panė Maginės, ji negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, tik kartu su ją mes laukiame jūsų žodžių apie maisto grandinę. Prieš kelias e, savaitės Europos parlamentas patvirtino labai aiškę rezoliuciją, kurioje išsakyta aiški pozicija dėl e, maisto grandinės. Ir aš manau, kad tai yra didžiulis iššūkis. Aš manau, kad e, ir mes, ir tai ministrų taryba turėtume užtikrinti, kad būtų laikomasi sutarties straipsnių, kuriame kalbama apie konkurencijos teisę ir kaip yra taikoma žemės ūkio sektorėje. Nes mes matome, kad tie principai, kurie buvo taikomi nuo Romos sutarties įsigaliojimo nebe galioja. Ir panašu, kad komisija tai, tai, tai, tai iš dalies dalyvauja tame, prisideda prie to. to reikia atsižvelgti, tai, kad žemės ūkis turi savo ypatumų ir da, ne, apie tai reikia galvoti taip pat, kai galvojame apie maistų grandinę. Dar keli dalykai. Situacija rinkose. Aš norėčiau palinkėti vieno dalyko. Aš norėčiau, kad jūs e, pas, suteiktumėt ministrams e, e, įkvėpimo Europos reikal, reikaluose, nes mums atrodo, kad ministrai jau pamiršta apie Europą. Ir mes tikrai matome, kad ministrai pradeda pamiršti, kam yra jie reikalinga. Ponas Mato, ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Žemės ūkio krizė yra svarbus klausimas, jį būtina spręsti pirmininkavant Slovakijai. Ir tiesą sakant, mano regione mm, tikrai yra tam tikrų priemonių padedančių jį spręsti. Galbūt ne visuomet jos yra žinomos, tačiau jos yra labai svarbios atokiausiams regionams ehm, atokiausiams regionams skirtas priemonės reikėtų įgyvendinti išsameu. Be to, prekybiniai susitarimai labai dažnai kenkia žemdirbių interesams. Mes galime kalbėti apie, pavyzdžiui, bananų gamybą, apie pomidorų auginimą ir visi susitarimai su trečiosiomis šalimis mums buvo žalingi. Uh, Reikia sudaryti tokias, e, tokius susitarimus, kurie būtų sažiningi, nes e, turėtų būti draudžiamos tos pačios medžiagos auginant tojose pačiose klimato zonose, neturėtų būti pranašumas teikiamas. E, apžvelgėt visas rytis, kurios yra svarbios ir kurios reikia sprendimų, bet yra klausimų, kurių negalima atidėti, kuriuos reikia spręsti pakankamai greitai. Žinoma, šiandieną turbūt svarbiausia yra, kaip užtikrinti ūkininkams, žemdirbiams reikiamas pajamas, kad padengtų jų gamybos savikainą ir užtikrintų bent minimalų pelną, kad galėtų e, gyvybingai planuoti savo ūkį. Kaip žinoma, pajamos susideda iš kainos ir išmokų. Kaina šiandieną, žinoma, palikta e, liberali ir jinai e, neužtikrina, e, sakykime, reikiamų išlaidų. Taipogi išmokų sistema yra pakankamai skirtinga ir tarp šalių didelis skirtumas yra tiesioginių išmokų. Kokia jūsų nuomonė, ar neteina laikas mažinti tą skirtumą, kad ūkiai būtų konkurencingi? Bardzo dziękuję. Pan poseł Rebega. Ponas Rebega. Ačiū, ponia pirmininkė. Slovakija <clears throat> perima pirmininkavimą taryboje laiku, kai vyksta gili krizė. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad per pastaruosius du metus mes labai daug išteklių ir jėgų skiriame krizai vienoje srityje, tai yra pabėgėlių krizai išspręsti, kuri tikrai labai rimta. Ir per pastaruosius dviejus metus ES turėjo pertvarkyti biudžetą, kad galėtų daugiau lėšų skirti su pabėgėliai susijusių problemų sprendimui. Ir dabar kai kurie jau pradeda galvoti, kad gal reikėtų dalį žemės ūkiui skirtų lėšų nukreipti pabėgėlių problemoms spręsti. Ar jūs nemanote, kad tokiu būdu bus sutrikdyta žemės ūkio finansavimo pusiausvėra ir politika? Ačiū, ponė Neuhin. Atsižvelginti tai, ką sakė kolegos prieš mane, ir tai, kad gal pabėgėliai nepatėtų toliausia tema žemės ūkio kontekste. Ministrė, komisija pažadėjo valstybėms narėms, kad atliks tyrimą, kokį TTIP, Mercosur ir CETA susitarimai darys poveikį ES ir mūsų sektoriams. Ir reikia galvoti apie poveikį visų trijų susitarimų, o ne kiekvieno atskiro susitarimo. Nes, pavyzdžiui, Mercosur šalis gamina lygiai tokius pačius produktus, kuriuos mes norime eksportuoti ir kurie mum itin aktualūs. Taigi komisija pažadėjo atlikti tyrimą, o mes to tyrimo rezultatų vis dar laukiame. Aš tikiuosi, kad jūs net negalvosite pasirašyti ne vieno iš minėtų susitarimų, kol nebus um, aiškus bendras vaizdas ir bendras tų susitarimų poveikis. Ir ką jūs darysite, kad, um, ir kad per jūsų pirmininkavimo laikotarpį komisijos pažadėtas tyrimas būtų atliktas ir jo rezultatai paskelbi. Kitas kalbėtojas, ačiū pirmininkė. Linkiu ko geriausios sėkmės jums ir keletą dalykų noriu pasakyti. Pirmiausia, džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie nesažiningą praktiką maisto tiekimo grandinėje. Aš manau, mes turime tame kontekste pagalvoti ir apie sąžiningą priekybą. Jūs taip pat įvardėjote, kad ekologinis ūkininkavimas yra pagrindinis dalykas ES, su tuo sutinku. Ir trečias dalykas didesnis miškininkystės vaidmuo Europos Sąjungoje, turint galvoje, kad 8 procentai CO2 yra išmetama e, statybose, o jie, jį reikia absorbuoti. Plieno pramonė taip pat e, daug išmeta e, CO2 ir tame kontekste miškai yra labai svarbus dalykas. Tačiau norėčiau perspėti, kad nepamirštumėte, jo klimato kaitos kontekste labai svarbus ir ūkininkavimo metodai. Tačiau, jeigu mes viską teisingai sutvarkysime, tai e, būtent žemės ūkis turėtų iš esmės padėti mums spręsti daugelį klimato kaitos keliamų problemų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjau, ponė ministrė, aš įdėmiai klausiausi jūsų kalbos, jūs kalbėjote apie tai, kad uh, reikia. Uh, inovacijų žemės ūkio ir ką jūs galvojate apie horizontą 2020 šiuo klausimu. Mums iš tikrųjų reikia da, aiškios naujos politikos, kad, kuri užtikrintų, kad mūsų žemės ūkis būtų gyvybingas, kad būtų atsakingas, užtikrintų da, sa, saugumą, nepriklausomybę ir užtikrintų taip pat mūsų galimybę. A, a, užtikrinti, kad žmonės mūsų gautų sveiko maisto. Jūs, kolegos, šiandien jau klausė apie tarptautinės prekybos sutartys ir aš norėčiau pagalvoti, ką jūs galvojate apie sustarimą su Kanada, nes po, po referendumo Britanijoje gal reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų atsisakyti šio sustarimo, ypač nes jis kenkia mūsų gyvulinkystės sektorius, jautinių sektoriui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvi, atėjote labai trumpai. Uh, Pirmiausia, krizai, apie ją jau buvo šiandien kalbėta ir jūs minėjote ir krizę pieno sektoriuje. Ar jūs e, ketinate pritaikyti 122 e, straipsnį ir taip pat ar galvoti apie labai konkrečią e, finansinę paramą tam, kad galima būtų išimti iš ūkio, iš sektorių rinkos tam tikrą kiekį produkcijos? Gal šios formalios priemonės būtų svarstamos ir ar jūs ketinate jas pritaikyti iki jūsų pirmininkavimo pabaigos. Ir kaip sakė taip pat kolegos, šiandien mes matome, kad dėl tarp mūsų susitarimo su Kanada padidėjo rizika mūsų jautinos sektoriui, nes akivaizdu, kad kad ne viskas yra aišku. Dėl nes čia reikėtų tikrai neprarasti budrumo. Pone Hoibuš. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, jau daug kas buvo šiandien pasakyta, ypač apie pieno sektorių. Aš tiesiog norėčiau atkreipti sudėmėsi į kelis skaičius, Na, aš norėčiau pasakyti, kad 2015 metais e, buvo e, prarasta daugybė, e, daugybė pajamų dėl tos krizės. Ir ar jūs ketinate realiai ką nors daryti, kad situacija pasikeistų? Ir jūs taip pat kalbėjote ir apie inovacijas. Tačiau apie kokias konkrečiai inovacijas jūs kalbėjote? Ką konkrečiai turite galvoje? Gal jūs galėtumėt pateikti kelis pavyzdžius? Ponas Santos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, dėkoju už tai, kad jūs pas mus atvykote ir aš tikiuosi, kad Jūs sėkmingai pirmininkausite, nes jūsų sėkmė bus, taps ir mūsų sėkmė. Džiaugiuosi, kad e, jūs ketinate imtis priemonių tam, kad e, būtų pagerinta ūkininkų padėtis maisto grandinėje. Ūkininkai turi gauti e, teisingą kainą už savo gaminamą produkciją visiškai negalime leisti, kad dėl nesažiningo, neteisingo kitų maisto grandinės subjektų veiksmų ūkininkai negalėtų išgyventi, negalėtų užtikrinti deramų pajamų. Ir jūs taip pat kalbėjote ir apie pieną ir Portugalijoje. Azorų salose pagaminama 30 procentų viso mūsų turimo pieno ir jiems reikia pagalbos. Pagalbos reikia visiems ūkininkams ir reikia reaguoti tinkamai, reikia surasti geras, gerus tinkamus sprendimus, europinius sprendimus. Ir aš tikiuosi, kad jūs pajėgsite spręsti visas šias labai sudėtingas problemas. Ponas Flanagan. Ačiū. Na, jūs turėsite ne tik atstovauti savo šalies ūkininkams, bet atstovauti visiems Europos ūkininkams, arba bent jau tiems, kiek jų liko po breksito. Man kyla klausimas, kaip jūs ketinate elgtis per dėrybas, kai bus kalbama apie tai, kaip airijos ūkininkai galės patekti į Britanijos rinką ir kaip Britanijos ūkininkai galės parduoti savo produkciją Airijos rinkoje. Airija atsiduria labai, yra labai įdomioje tokio geografinėje padėtyje. Mes su Europa turėsime tik tai e, jūros sieną. Ir aš norėčiau tiesiog Jums pasakyti, kad Jūs turėsite rūpintis visais Europos ūkininkais ir taip pat parašyčiau Jūsų nepamiršti apie Airijos ūkininkus. Ar jums gal tik atrodys, kad tie, kas nusprendžia pasitraukti iš ES, turės už tai sumokėti kainą? Ir gali būti, kad jeigu jūs elgsite griežtai su Britais, jūs galite nubausti kitą šalį, kuria yra šalia Britanijos ir turi su ją sausumos sieną. Ačiū. Pirmininkė, ponė ministrė. Man atrodo, kad jūs tikrai gerai pasirinkote savo pirmininkavimo prioritetus ir džiugiuosi, kad jūs kalbėjote ir apie nesažiningą priekybos praktiką, maisto grandinėje ir apie miškininkystę. Ir miškininkystė įtin man rūpi ir būtų gerai, jeigu mes galėtume iš tikrųjų suprasti, kad miškininkystė yra nepaprastai svarbi ir gali e, padėti mums kaip ir sakė kolegos padėti spręsti klimato kaitos problemą. Kroatijos ūkio miškininkistės sektoriaus darbuotojams labai rūpėtų tikrai, kad būtų daugiau dėmesio skiriama miškininkistai. Dar viena problema. Austrijoje, Slovenijoje, Kroatijoje ir Vengrijoje šį balandį išgyvenome, tikrai, patyrėme tikrai labai daug nuostolių, kurių bendra suma siekia net vieną milijoną dėl labai blogų oro sąlygų. Tos nepalankios oro sąlygos, Rusijos embargas parodė, kad gal mums reikėtų sukurti bendrą žemės ūkio fondą, iš kurio galima būtų padėti ūkininkams, kai jie patenka sudėtingą situaciją. Ponas Bunda. Ačiū pirmininkė. Sveikinu ministrė atvykus pas mus, linkiu Jums sėkmingo pirmininkavimo. Norėčiau kelti vidaus rinkos problemą. Mes visi žinome, kad Rusijos sankcijos labai uh, rimtų pasiekmių turėjo vidaus rinkai. Ūkininkai, kurie tiesiogiai uh, prekiavo su Rusija, gavo iš komisijos bent jau dalinę kompensaciją, tai yra gerai. Tačiau e, tų ūkininkų gaminama produkcija dabar atsidūrė um, tų valstybių narių rinkose, kurios tiesioginių priekybos santykių su Rusija neturėjo. Ir Rumunijoje, pavyzdžiui, dabar pienas parduodamas už mažesnę nei 10 centų ką, e, už litrą kainą. Jūs galite pasitikrinti ministrą, panašiai kaina yra ir e, su mėsa, o mes žinome, kad apie 18 centų kainuoja pagaminti vieną litrą pieno, o 1,8 euro kainuoja pagaminti kilogramą keulienos. Tai ką jūs darysite? Ponas Nikolson. Ačiū, pone pirmininkė. Aš visiškai sutinku su ponu Dantanu ir manau, kad jis iškėlė labai rimtą problemą. Ir galiu Jums pasakyti, kad Jūs um, tikrai uh, startuojate gerai, nes uh, žemės ūkio srityje reikia imtis rimtų priemonių. Užduosiu Jums vieną klausimą. Jeigu man suteikta informacija teisinga, tai jau įvyko devini E, treito susitikimai dėl um, ekologinių produktų ženklinimo, dėl ekologinio ūkininkavimo, pirmininkaujant ankstesniem valstybėm narėm. Ką jūs ketinate padaryti, kad būtų pažengta uh, e, šiuose dėrybose? Ar jūsų įgaliojimai uh, bus uh, pratesti? Uh, nes man atrodo, kad jeigu nesugebam susitarti, tai gal reikia iš vis pamiršti. Ir be to norėčiau pasakyti, kad Junktinė karalystė dar nepasitraukė iš ES, tai adresuota mūsų kolega iš Airijos. Tai reiškia, kad nereikia bėgti prieš garvežį. Taip, jūs esate teisus, sako pirmininkas ponas Filam. Pone ministrė, uh, Ultraliberalizmas, štai kokia yra ES rykštė. Reikia atsisakyti visiškai laisvos prekybos, kuri žlugdo mūsų ūkininkos. Šios laisvos prekybos sutartys tikrai paskatins prastos produkcijos gamybą ir tikrai privers mus atsisakyti mūsų apsaugomų geografinių uh, nuorodų. Mums reikės apsaugoti mūsų e, tapatybę, mūsų paveldą, kuriam kyla grėsmė e, pasirašant šiu, e, šias sutartis. Mes turime tikrai didžiulį paveldą, tai yra mūsų žemė, mes žemę paveldėjome. Iš savo protėvių apsaugokime ją. Jei nieko nedarysime, tuomet kitos šalis, kaip Junktinė karalystė, taip pat norės pabėgti iš ES ir šoks, iššoks iš to laivo. Na, galime aptarti daugelį dalykų, aišku, bet dabar ponemoji. Ministrė, kolegos, Slovakija pradėjo pirmininkavimą iš karto kipdama į darbą. Laukia šeši labai svarbus mėnesiai turiu galvoje dėrybą su jungtinėmis valstybėmis, Kanada ir kitomis šalimis dėl laisvos prekybos. Ir norėčiau priminti pirmininkaujančiai valstybei, kad yra vienas labai aktualus mūsų komitetui prioritetinis baras. Ir turiu galvoje klonuotą maistą. Rengiau pranešimą šią temą parlamente. Tai kaip dabar yra uh, viskas tvarkoma maisto saugos ir sveikatos apsaugos e, požiūrių reikalauja, kad um, dėl parlamento iniciatyvos e, įvyktų kuo skubiau treito susitarimas. Ir ar Slovakija pirmininkavimo laikotarpiu ketina aktyviai veikti ir ar jūs ketinate užtikrinti, kad per visą šešis mėnesius jūs kreipsite dėmesį į šią problemą. Labai prašau atsižvelgti į uh, mano uh, pastabą ir linkiu jums sėkmingo pirmininkavimo. Pirmininkas. Ačiū. na, beveik 30 komiteto narių pasisakė, todėl ministrė dabar jau suteiksiu žodį jums ir noriu tik priminti jums, kad jūsų laukia spaudos konferencija, bet bet kuriuo atveju žodis jums ministrė. Ačiū komiteto nariams už išsakytą nuomonę ir pateiktus klausimus. Pasistengsiu dabar atsakyti į juos. Labiausiai jūs domina padėtis rinkose, rinkoje, ypač pieno rinkoje. Ponas De Castro, ponas Kusming, ponas Rodrygės ir kiti uždavė a, klausimų. Taip, padėtis rinkoje tikrai kritinė. Ir kadangi aš dalyvavau ne viename ministrų tarybos posėdėje, tai kiekviename posėdėje mes apie tai kalbame, nes sudėtinga padėtis reikalauja, kad būtų imtasi veiksmingų priemonių ir kuo skubiau, nes kuo ilgiau vilkinsime, tuo daugiau ūkininkų pasitrauks iš ūkininkavimo. Prancūzi, kaip kad vyksta Prancūzijoje, Slovakijoje ir kitur. Taip egzistuoja netitikimas tarp paklausos ir pasiūlos. Ir reikia galvoti, kaip atstatyti tą pusiausvyrą sprendžiant ūkininkų problemas. Mes rengiamės dabar ministrų tarybos posėdžiui, kuriame tikimės, kad bus patvirtinta eilė priemonių ir per kitas ministrų tarybas tvirtinsime priemonės. O dabar kartu su komisija rengiamės aukšto lygio darbo grupės posėdžiui rugsėjai. Ši aukšto lygio darbo grupė analizuos įvairius klausimus, atsižvelgiant į tas ataskaitas, kurios yra pateiktas. Mes taip pat džiaugiamės tą iniciatyvą, kurią parodė komisija ieškodama naujų eksporto, produkcijos eksporto galimybių Europos ūkininkams ir ieškodama tų priemonių, kurios leis susidoroti su krize. 16 rugsėjo įvyks aukšto lygio konferencija pieno sektoriaus klausimais. Ir toje konferencijoje mes pateiks, pristatysime ilgalaikius sprendimus, nes ši krizė anaip tol nereiškia, kad reikalingos trumpalaikės priemonės, reikalingos ilgalaikės priemonės, kad ir ateityje rinka veiktų stabiliai norės, e, ketiname labai rimtai dirbti, kad ta rinka stabilizuotųsi ir ne tik tai pieno sektoriaus rinka, ir e, kad pagerėtų ūkininkų padėtis visoje tiekimo grandinėje. Jeigu sugebėsime pasiekti, kad e, pelno marža yra tinkamai paskirsite visoje grandinėje, tai išloš ir būsimos kartos. Ir turiu pasakyti, kad bet kuriuo atveju žemės ūkio sektoriai yra labai glaudžiai susiję tarpusavyje. Ir Slovakija pirmininkavimo metu ketina spręsti su maisto grandinė susijusias problemas, kad pagerėtų ūkininkų pajamos. Dar noriu paminėti daržininkystę. Sodininkystę ir pasakyti, kad krizai apėmė ne tik pieno rinką, bet ir kitus sektorius. Todėl mes ieškome sprendimų. Ir komisija pažadėjo um, panalizuoti, kokia galėtų būti intervencinių supirkimų kaina. Mes um, planuojame teikti pasiūlymus dėl ūkininkų pajamų lygio sutvarkymo. Ir turiu pasakyti, kad um, labai džiaugiuosi jūsų pranešimu, kurį 600 balsų dauguma uh, patvirtinote plenarinėje sesijoje, nes mes galėsime atsižvelgti ir į jūsų pasiūlymus, spręsdami problemas dabar ir ateityje. Maisto grandinės problemų sprendimas yra pats svarbiausias prioritetinis mūsų pirmininkavimo uždavinys. Be to, Slovakija e, šiuo klausimu surengė ekspertų konferenciją. Ir tos konferencijos e, dokumentai bus pristatyti ministrams neformalėje e, taryboje, kuri vyks rugsėjo 11-12 dienomis. Turiu pasakyti, kad mes nevertiname žingsnių kiekvienoje srityje atskirai, nes mes viską vertiname bendrai ir atitinkamai bus patvirtintos ministrų tarybos išvados. Daugelis jūsų taip pat uždavė klausimus dėl tarptautinių susitarimų. Akivaizdu, kad žemės ūkis yra labai aktuali dėrybinė tema kai kalbame apie laisvos prekybos susitarimus ir beje kiekvieną kartą kyla didžiulės diskusijos būtent dėl žemės ūkio, nes žemės ūkio rinkų atverimas ir prekybos liberalizavimas yra du teigiami dalykai. Todėl Europos Sąjunga ir yra stambiausia pasaulyje žemės ūkio produkcijos eksportuotoja žemės ūkio produktų eksportas gali kompensuoti tuos nuostolius, kuriuos ūkininkai patiria dėl vidaus rinkos krizių. Merkosur susitarimą tikrai labai rimtai analizuosime taryboje tam, kad būtume tikri, jog susitarimo nuostatos yra tinkamai subalansuotos. Taip, komisija yra nubrėžusi tam tikras raudonasias linijas e, tam ir nurodžiusi, e, dėl ko mes net nesidėrėsime, kad netaptume pralaimėjusiaja puse. Ir tai yra apsaugos lygiai, ypač um, jautrių produktų atveju. Dėl Merkosur dar galiu pasakyti, kad nereikia pamiršti, jog Merkosur šalis yra tikrai konkurencingos, todėl mes stengsimės, kad dėrybos vyktų skaidriai ir kad žemės ūkio sąskaita nebūtų bandoma siekti naudos kitiems sektoriams. Dar vienas dalykas, ko jūs klausėte, tai yra nacionaliniai susitarimai, bendrėjai nacionaliniai susitarimai. Uh, Mes tikimės, kad komisija savo vertinimo rezultatus paskelbs rugsėjo mėnesį ir mes galėsime spalio mėnesio ministrų taryboje jau šį klausimą spręsti. Dar vienas įdomus klausimas, kurį išgirdau, tai. Brexit klausimas. Iš dalies jau net išgirdome ir atsakymą į jį. Taip, Mes nebejotinai svarstysime visus klausimus, tačiau iki šiol, kiek man žinoma, Jungtinė karalystė yra visa teisė ES narė, kuri vykdo savo įsipareigojimus ir kuri atitinkamai dirba taryboje. Dar jūs domino miškininkystės klausimai įvairūs miškininkystės aspektai. E, per rytinius pusryčius aš išgirdau, kad e, ne čia turėtume svarsyti miškininkystės klausimus, bet bet kuriuo atveju ES turi imtis tokių priemonių, kad būtų užtikrintas, užtikrinta tausi ir tvari miškininkystė ir kad ji parodytų pavyzdį kitoms pasaulio valstybėms, nes miškininkystė negali būti atsieta nuo klimato kaitos problemų ir CO2 išmetimų. Per savo pirmininkavimą Slovakija ketina surenkti du svarbius tarptautinius susitikimus. Pirmiausia, tai e, jungtinių tautų e, miškininkysės komitete ir e, FAO renginys. Ir svarbiausias dalykas - mums parengti bendras pozicijas, dėl kurių ES ir dėrėsis abiejose tarptautinėse organizacijose. O pirmininkaujanti valstybė tikrai e, stengsis, kad būtent būtų e, parengta bendra pozicija ir jos būtų laikomasi. Dabar dėl komisijos pasiūlymų, kurie gali daryti poveikį ES miškininkystėj. Tai tokie pasiūlymai numatomi ir pirmiausia, tai yra LULUCF susijęs e, pasiūlymas bei biomasas vartojamos energijos gavimo tikslų gamybos tvarumas. Abiejose srityse bus ieškoma sprendimų, kurie leis užtikrinti miškų daugia funkcionalumą ir tvarumą. Bendradarbiaujant su kai kuriais e, parlamento nariais ir Europos miškininkystės institutų mes planuojame surenkti atskirą renginį, kuriame bus aptariamos miškų funkcijos ir um, kaip miškininkystės srities priemonės gali padėti mums um, įgyvendinti Paryžiuje prisimtus įsipareigojimus. Dar viena įdomi tema, kurią jūs kėlėte ir kuri mums aktuali, tai bendroji žemės ūkio politika ir tos politikos supaprastinimas. BŽUP supaprastinimas yra tema, kurią komisija ir pirmininkaujančios valstybės narės analizuoja jau dviejus metus. Tema labai plati, bet mums reikia galvoti, kas pirmiausiai domina ūkininkus per didelę biurokratiją, supančioje ūkininkus ir biurokratija. Dėl biurokratijos ūkininkų išlaidos išauga, to taip pat nereikia pamiršti. O ta kaina e, administracinė daro poveikį ir atskirų produktų savikainai. Dar kalbant apie bendrąją žemės ūkio politiką, tai su ją susijusios labai įvairios institucijos, bet mes neturime pamiršti, kad bendrosios žemės ūkio politikos kontekste yra daug labai ir gerų dalykų. Kita vertus, yra ir tokių taisyklių, kurios, kurias įgyvendinant gerokai padidėjo biurokratinė darbo našta. Ir gal dabar kiek per anksti daryti galutinės konkrečias išvadas, kaip reikia tokias taisyklės sutvarkyti. Bet reikia pirmiausiai tvarkyti tas rytis, kuriuose dėl biurokratijos kyla didžiausios problemos ūkininkams. Ir mes esame pasirengę tą darbą atlikti, bendradarbiaudami su komisija, su jumis, kad supaprastinimas e, duotų tikros naudos. Toliau, ekologiškumas. Praėjus vien tik metams po ekologiškumo priemonių įdėgymo, per anksti dabar um, daryti kažkokias bendras išvadas dar reikia luktelėti, nes negalime praėjus tik metams sakyti, kad tai davė naudos aplinkai ar nedavė naudos. Žemės um, išsaugojimas, bioįvairovės išsaugojimas, ekologiškumas, visos priemonės šiuose srityse yra labai naudingos, o ekologiškumo priemonių potencialas didžiulis, bet viskas priklauso nuo tų priemonių įgyvendinimo nacionaliniu lygiu. Aš manau, kad mes galėtume tai aptarti ir atskirai, bet noriu iš karto pasakyti, kad um, e, ekologiškumo priemonių gyvendinimo srityje annaip tol ne viskas vyksta taip jau tobulai ir sklandžiai. Bet aš jau minėjau, kad mes dirbame su komisija, kad ekologiškumo priemonių sistema taip pat taptų paprastesnė. Dar viena svarbi tema, kuri jaudina ūkininkus, tai ekologinis ūkininkavimas, ekologinė žemdirbystė. Pranešėjas ponas Hoistling klausė dėl ekologinio ūkininkavimo perspektyvos. Ir turiu Jūs pasakyti, kad ir pirmininkavę Niderlandai, ir mes ketiname toliau užsiimti ekologinio ūkininkavimo problema. Ir nebejotinai mes um, bandysime siekti tolesnės pažangos derantis dėl pasiūlytų teisės aktų ekologinio ūkininkavimo srityje. Nereikia pamiršti, kad egzistuoja techninis lygis ir yra trialogai, o pati tema ir politinių požiūrių yra pakankamai jautri. Dabartiniu metu stengiamasi suderinti mūsų ir parlamento poziciją, bet turiu pasakyti, kad pirmiausia yra labai daug techninių klausimų, todėl mes turime uh, atsargiai ir kruopšiai juos um, išanalizuoti. Pirmiausia, kad galėtume paskiau jau priimti kažkokį galutinį sprendimą, nes sprendimas turi būti naudingas pačiam sektoriui. Bet tu turiu pasakyti, kad mes um, analizuojame tai, kas padaryta iki šiol ir tik tada galvosime apie tai, ko reikia imtis ateityje. Bet kuriuo atveju bendradarbiavimas vyksta ir mes ketiname um, tęsti dėrybas. O techninės dėrybos tikrai vyksta labai draugiškai ir um, tikiuosi, kad toks mūsų teigiamas bendradarbiavimas duos uh, ir teigiamų rezultatų jeigu aš atsakiau į visus klausimus, o labai tikiuosi, kad atsakiau, bent jau pabandžiau um, sureaguoti į visą tai, ką jūs sakėte. Ir dar noriu pasakyti, kad labai tikiuosi, jog bendrai dirbdami galėsime pasiekti gerų rezultatų ir palengvinti ūkininkų padėtį. Ačiū. Labai ačiū, ministra, labai ačiū už jūsų dalyvavimą posėdėje, labai ačiū už tai, kad pristatėte pagrindinės jūsų pirmininkavimo veiklos sritis. Turiu pasakyti, kad posėdis buvo labai malonus ir naudingas. Dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą ir tikiuosi, kad ateityje per visą jūsų pirmininkavimo laikotarpį mums pavyks glaudžiai ir vaisingai bendradarbiauti. Jų Slovakijos pirmininkavimo laikotarpis bus sudėtingas, tačiau sudėtingi pirmininkavimo laikotarpiai labai dažnai būna kartu ir įdomus. Tikimės, kad jūs ir jūsų komanda po atostogų, kipsite į darbus. Na, o kol kas noriu palinkėti gerų atostogų, gero poilsio. Mes palaikysime graž... glaudžius ryšius su jumis, jūsų komanda. Taip dirbome iki šiol, tikimės, kad ir toliau pavyks taip pat bendradarbiauti. Na, O dabar e, žinau, kad jūs turite eiti į spaudos konferenciją. Aš irgi toje spaudos konferencijoje norėčiau dalyvauti, taigi dabar paprašysiu visi pirmininką, pana Andriu, perimti pirmininkavimą. Thank you.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 Je vais appeler les, les députés à rejoindre le... Aš norėčiau paprašyti kolegų susėsti tam, kad mes galėtume tęsti mūsų posėdį. Ir ypač aš kreipiuosi tenai į salės gale stovinčius e, prancūzus, prancūzų burelį. Très bien. Je vous propose. Puiku, na kągi, aš siūlau perėti prie penkto darbo tvarkės punkto, kuris yra susijęs su teminio skyriaus tyrimo programos įgyvendinančios uh, 2015-2020 metų kaimo plėtros politika vertinimas pristatymo. Taigi mes išgirsime dabar šį pristatymą, mums opus papasakot apie šią programą. Tyrimo metu buvo nagrinėjama, kokias priemonės pasirinko valstybės narės ir priemonės, rengdamos kaimo plėtros programas šiam laikotarpiui. Tyrimas taip pat palygina tas priemonės su tomis, kurios buvo taikytos ankstesnių laikotarpių, 2007-2013 metų, ir taip pat pateikė kelis pasiūlymus dėl kaimo plėtros politikos ES ateities. Aš norėčiau pasakinti pas mus atvykusius uh, svečius ir Francesco Martino, kuris dirba Italijoje, ir uh, Taip pat ponia Janet Dwyer iš Gloucesterio universiteto. Aš prašyčiau jūsų kalbėti ne itin ilgai. Šią diskusiją yra skirta 40 minučių. Taigi jums skirsime 20 ir po to kolegos galės pasisakyti, galės užduoti jums klausimų. Ponas Aldolongo atstovauja taip pat uh, komisijai, dėkoju Jums už tai, ponė Dair. Prašau, galite pradėti. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, ir labas rytas, gerbėjai ponai ir ponios, dėkoju Jums už šią galimybę pristatyti Jums šį tyrimą. Mes bandome išnagrinėti valstybių narių ir regionų uh, kai kuriuose valstybės narėse pasirinktas priemonės e, skirtas naujai kaimo plėtros politikai įgyvendinti, kuri bus gyvendinama nuo, 2000, nuo dabar iki 2020 metų. Dabar tokia šio pristatymo struktūra, mes trumpai pristatysime Jums šį tyrimą ir po to aptarsime pagrindinės mūsų išvadas. Svarbu yra nepamiršti kad reglamentai ir apskritai reglamentavimas ir teisinė sistema pastaruoju metu pasikeitė. Ir, ir svarbu tai pakalbėti tam, kad mes suprastume, kaipgi pasikeitė e, kaimo plėtros programos dėl to. Bet to mes pasistengsime suprasti, kodėl buvo pasirinktos tam tikros priemonės ir kas paskatino tokius pasirinkimus. Taip pat mes lyginame planus skirtus naujam e, finansavimo laikotarpiui ir taip pat finansavimo modelius pagal ankstesnį e, finansavimo laikotarpį. Taigi mes palyginsime tuos planus, pažiūrėsime, kaip jie pasikeitė. Ir šiek tiek e, Taip pat pakalbėsime ir apie tai, kodėl mes manome, kas pasikeitė situaciją, kas paskatino tos pokyčius. Taigi šio tyrimo tikslas buvo nustatytas jūsų komiteto ir jūs turėt, mes turėjome atlikti palyginamąjį pasirinktų priemonių vertinimą. Taigi mes turėjome e, ne tik išanalizuoti duomenės, bet ir įvertinti jų pasirinkimus. Turėjome pabandyti suprasti, kodėl valstybės narės regionai nusprendė prioritetą teikti tam tikroms priemonėms. Ir gal taip pat nu, galvojame įvertinti, kaip mes pasimokėme iš ankstesnės patirties. Ir manome, kad tai svarbu yra Dėl to, kad šio finansinio programavimo laikotarpio pabaigoje bus reformuojama bendro žemės ūkio politika. Pirmosios diskusijos yra numatytos 2018 metais. Jums pasakyti, kad mes dirbome komandoje, vadovaujama vaidmenį atliko Junktinės karalystės atstovai, tačiau ir prie, mums padėjo ir mūsų kolegos iš Italijos, iš Krėd universiteto, iš Vokietijos vieno instituto ir INRA iš Dižono, Prancūzijoje. Jie taip pat užsima kaimo plėtros klausimais ir taip pat Red to Red e, konsorciumas iš Ispanijos. Visi dirbome kartu. Mes išnagrinėjame biudžeto asignavimus skirtus kaimo plėtros programoms ir taip pat partnerystės susitarimus, pagal kuriuos valstybės narės turėjo iš, užtikrinti nuseklumo tarp kaimo plėtros ir e, visų priemonių, kurios finansuojamos pagal kitus e, su žemės ūkio susijusius fondus, tai yra tai ir sanglaudos fondai, ir, e, e, ir jūrų, ir žuvininkystės fondai, ir kiti fondai. Mes išnagrinėjame situaciją visose valstybėse narėse ir itin daug dėmesio skiriame toms valstybėms narėms, kur yra daug regioninių programų, tam, kad išsiaiškintume, ar tos tendencijos, kurias, kurios yra pastebimos visoje ES, atsispindi pasikartoja regionuose. Taip pat mes rinkome kokybišką informaciją iš patikimų ekspertų, su kuriais bendarbiavome jau daugybę metų. Tai yra visų valstybių narių ekspertai, mes jais konsultavomės ir klausėme, kodėlgi buvo pasirinktos vienokios ir kitokios priemonės, dėl kokių priežasčių ir kokių tikslų siekiama, kokie yra prioritetai nustatyti e, formuluojant naujas programas. Taigi, jeigu mes išrėsime į politinę e, sistemą, įgyvendinimo reglamentus ir į visą paramą šiai politikai, pamatysime, kad esminių pokyčių čia nebuvo. Galima kalbėti apie evoliuciją. Manau, kad svarbu yra pasakyti, kad buvo siekiama kaimo plėtra susijęti su kaimo plėtros politika, nustatant e, labai nuseklę, aiškę struktūrą, skiriant pakankamai lėšų, raginant valstybės narės galvoti apie taip, kaip galima būtų užtikrinti papildomumą, tarp, naudojant įvairių fondų lėšas. Tai nebuvo, tam nebuvo skiriama daug dėmesio per ankstesnį finansavimo laikotarpį. Be to, anksčiau turėjome tris pagrindinės, pagrindinės ašis O dabar jau ta, kalbama apie šešius bendrus prioritetus, strateginius prioritetus. Taip siunčiama žinia valstybėms narėms, kad jos turėtų daugiau galvoti apie poreikius ir taip, kaip galima būtų juos patenkinti, atsižvelgiant į nusatytus prioritetus. Politinis kontekstas buvo gan sudėtingas, tuomet, kai buvo rengiamos naujos programos. Pirmiausia, dėl ekonominės krizės, nes dėl to buvo sumažintos lėšos skirtos žemės ūkio politikai. Bet kai buvo vyko dėrybos dėl e, reformos, e, valstybėms buvo padidinta valstybių narių laisvė rinktis, kaip reaguoti į krizės. Ir mes nagrinėjame, kaip lėšų paskirstimas e, skirtas kaimo plėtros mums sumažėjo Bet kadangi valstybės narys dabar galėjo perkelti lėšas iš pirmo ramščio į antrą ir atvir, uh, į antrą ram, ramstį ir patys galėjo pasirinkti bendro finansavimo uh, modelius, patys galėjo, pa, pačios galėjo uh, ieškoti lėšų valstybės narėse. Ir dėl visų šių pokyčių dabartinėmis, pra, uh, dabartinėmis kainomis iš esmės galima kalbėti, kad kaimo plėtrai skirtas bendras finansavimas šiek tiek didesnis nei per ankstesnį laikotarpį. Bet jei pažvelgsime į pusiausvyrą tarp atsibinarių, taip pat pamatysime, kad čia taip pat yra pokyčių. Kai kur lėšos sumažėjo, bendras finansavimas kaimo plėtrai sumažėjo, kai kur padidėjo. Ir, pavyzdžiui, jei mes e, pažvelgsime į šalį, kurioje buvo smarkiai sumažintas biudžetas, akivaizdu, tai atsiliepia ir programoms, ir ten programos pasidaro labai tikslinės. Tačiau e, tose šalise, kur finansavimas yra didesnis, kur ekonominė situacija buvo geresnė, tuomet ten buvo programos kur kas ambicingesnės. Ir iš esmės mes pastebėjome, kad negalime kalbėti apie radikalius pokyčius, bet daugiau dėmesio dabar skiriama bendradarbiavimui, siekiama kurti bendradarbiavimų pagristas programas ir projektus kurie galbūt gali atnešti daugiau naudos nei anksčiau įgyvendinamos programos. Be to, daugiau dėmesio skiriama inovacijoms, plėtojant inovacijų partnerystės. Taip, ūkininkai raginami yra glaudžiau bendradarbiauti su mokslinių tyrimų institutais ir galvoti apie taip, kaip galima būtų kurti e, tvaresnį, atsparesnį sektorių, e, kuris būtų prisidernęs prie ateities iššūkių. E, kai kurios šalis atsisakė ankstyvo šeimoje pensiją instrumento. Ir taip pat buvo atsisakyta kai kurių priemonių, kurios buvo taikomos laikinai toms šalims, kurios prisijungė prie ES 2004 ir 2007 metais. Svarbu yra pasakyti, kad nepaisant to, kad iš esmės pati struktūra yra pakankamai lanksti ir valstybės narės gali pačios rinktis, kaip reaguoti į savo poreikius, kaip tenkinti savo poreikius, kokius prioritetus nustatyti vis tiek galima pasakyti, kad pats aparatas valstybės turėtų prisiderinti prie tokio didesnio lankstumo, o tai nėra lengva. Ir aš apie tai kalbė, kalbu dėl to, kad aš manau, kad tai gan turėjo daug įtakos šalių pasirinkimams. Dabar, kaip pasikeitė ištekliai? Šioje skaidrėje jūs trumpai matote, kaip pasikeitė. Da, de E, skirtas finansavimas pagal pirmą antrą ramstį, lyginant ankstesnį ir dabartinį finansavimo laikotarpius. Ir matote, kad kai kur padidėjo kaimo plėtros biudžetai, tačiau kartu sumažėjo ir tiesioginių išmokų biudžetas pagal pirmąjį politikos ramstį. Ir aš manau, kad tai tikrai turėjo įtakos šalių pasirinkimams. Yra kitų lūšių, e, e, kur padidėjo finansavimas abiejose ramšiuose, kai kur padidėjo finansavimas e, tik tiesioginėms išmokoms, o kai kur tik kaimo plėtrai. O kai kuriuose šalise smarkiai sumažėjo finansavimas abiejose ramščiuose. Manau, kad tai svarbu apžvelgti tą bendrą kontekstą. Dar vienas dalykas. Situacija jau. Uh, Ir iš pradžių skiriasi valstybės narys. Jei pamatysime į, į, į lėšų naudojimo intensyvumą, tai kiek lėšų skiriama yra žemės vienetų visose šalise, jūs pamatysite šioje skaidrėje, kad yra įvairių intensyvumo. E, intensyvumas skiriasi valstybės narėse, kai kur taip yra dėl istorinių priežasčių. Uh, dėl to, kad e, kai valstybės narės prisijungė prie ES, jos turėjo atsižvelgti savo politinius prioritetus, tai prioritetai gal šiek tiek pasikeitė, lyginant su dabartinė situacija. Ir komisija stengiasi tai atsižvelgti, koreguodama programas kiekvieną kartą, kai jos buvo peržiūrimos. Toliau naujos programos ir prioritetai. Šeši strateginiai prioritetai, kurie yra nustatyti ES e, lygmenių, tik penkiems prioritetams iš tikrųjų yra skirtos lėšos. Pirmasis prioritetas tai yra žinių pertik, e, pertikimas. Tai yra prioritetas, kuris yra finansuojamas per kitus e, e, prioritetus. Mokymai, keitimasis nu, patirtimi, tai yra dalykai, kurie yra gyvendinami pasinaudojant lėšomis, kurios yra skirtos kitiems penkiems prioritetams. Šioje skaidrėje jūs matote, kiek lėšų bus e, skirta kiekvienam prioritetui ir aš manau, kad tai yra įdomu dėl to, kad mes matome, kaip, e, ta, e, kokios yra tendencijos skirtingos Europos vietose. Pavyzdžiui, vakaruose, Junktinėje karalystėje, Airijoje ir Šiaurėje, Skandinavijos šalyse labai daug dėmesio skiriama aplinkosaugai. Tai yra prioritetas, kai yra gyvenimas kaimo plėtros programos. O Bulgarijoje, Rumunijoje. Uh, ir rytų, ir šiaurės Vokietijoje. Daug dėmesio skiriama apskritai kaimo plėtrai ir kovai su nedarbu, socialinė atskirtimi ir apskritai su kitomis socialinėmis problemomis kai kuriuose valstybėse narėse konkurencingumui buvo e, skiriatas daug, didelis dėmesys Lenkijoje, tai buvo ir Baltijos šalyse, tai taip pat yra prioritetas, svarbus prioritetas Portugalijoje ir kai kur kitur. Kiti du prioritetai tai yra aspariai klimato kaitai. E, Asparus klimato kaitai, kaitai ūkininkavimas ir kitas prioritetas rizikos valdymas yra prioritetas, kurį gal ir ne, nebuvo, buvo, nebuvo jiems skiriama labai daug dėmesio valstybėse narėse. Bet vis tiek reikia pasakyti, kad pietuose klimato kaitai Ispanijoje, Portugalijoje, Maltoje vis dėlto buvo skirta nemažai lėšų būtent šioms, šio prioriteto priemonėms maisto grandinė ir rizikos joje mažinimas buvo itin aktuolus Italijai. Aš manau, kad taip jau susiklostė Italijai, visuomet tai buvo svarbus dalykas. Jei pažvelgsime į tai, kas vyksta regionuose, pavyzdžiui, tose šalyse, kur yra daug regioninių kaimo plėtros programų, pamatysime taip pat skirtingas tendencijas. Šį žemėlapį parengė vienas iš su mumis bendrabiaujančių institutų ir Čia kalbama ne vien apie strateginius prioritetus, bet ir atsižvelgiame į tai, kodėl buvo jie pasirinkti, atsižvelgiant regionų situaciją. Pietuose, pažiūrėjau, pietų Vokietijos žemėse labai daug dėmesio buvo skiriama aplinkai, o šiaurėje, kur kas daugiau dėmesio buvo skiriama apskritai kaimo plėtrai. Tik matote, kad skiriasi požiūris į įvairius prioritetus ir taip ko gero yra dėl ekonominio išsivystimo, ekonominio prioriteto tuose regionuose. Dabar, kai, kokios priemonės buvo pasirinktos naujose programuose? Akivaizdu, kad valstybės narės daugiau lėšų skiria mažesni, mažesnioms priemonėms, nei buvo daroma anksčiau. Anksčiau valstybės narės sakė, mes norime skirti didžiąją dalį lėšų tik keliems prioritetams. Ir iš esmės tokios tendencijos yra pastebimos visoje, visose valstybėse narėse. Ir mes matom, kad fizinės investicijos, investicijų susilaukia daugiausia dėmesio ir tam yra daugiausia skirta lėšų. Bet ir aplinkosaugos tikslai taip pat yra svarbus. Yra regionai, vietos, kurios susidė, turi, kurios nepalankios ūkininkauti, taip pat yra svarbios. Ir šioms priemonėms yra skirta daugiau nei pusė visų finansavimo. Ataskaitoje jūs pamatysite, kad mes pastebėjome tą pačią tendenciją visose valstybėse narėse. Jei pažvelgsime į tai, kaip e, pasikeitė finansavimas įvairioms priemonėms. Trys pagrindinės priemonės e, per pirmą e, laikotarpį tam buvo skirta lab, daugiausia lėšų. Manau, kad taip pat svarbu yra pažymė, pastebėti tai, kad gan ženkliai sumažėjo finansavimas miškininkystai, priemonėms, kurios skatino da, apskritai kaimo plėtrą per ankstesnį laikotarpį. Tačiau daugiau lėšų skiriama lyder programai, taip yra iš dalies dėl to, kad pagal reg, naują reglamentą naujos valstybės narės turi skirti 5 procentus, bent jau skirti 5 procentus lyder uh, programai. O valstybėse, senose valstybės narėse da, da, ir anksčiau galiojo tas reikalavimas. Šešioliktoji priemonė - bendradarbiavimas. Čia galima buvo daug ką pasirinkti ir ją buvo e, skiriama daug dėmesio pagal naują programą ir matoma, kad jie e, tai pasiteisino. Mes nagrinėjome e, valstybių pasirinkimus per ankstesnį laikotarpį ir uh, šį ir e, laikotarpį ir stengiamės įvertinti, ar valstybės narės e, ką nors keitė ar ne. Ir šioje lentelėje gan taip schematiškai jūs matote nuseklumą tarp tų dviejų laikotarpių. Rausva e, spalva yra pažymėtos šalis, kurios iš esmės nepasikeitė savo turimų finansinių išteklių skirstimo strategijos. Žaliaja spalva yra pažymėtos šalis, kurios uh, šiek tiek pakeitė savo strategiją, e, e, daugiau dėmesio skirdami aplinkai. O oranžinė spalva yra pažymėtos tos šalis, kur buvo kaip tik e, judama priešinga kryptim, mažiau lėšų aplinkai ir daugiau lėšų konkurencingumui ir bendrai kaimo plėtrai. Ir matote, kad situacija skiriasi valstybėse narėse. Ir įdomu tai, kad daugiau šalių šiemet dabar skiria daugiau dėmesio aplinkai o čia regioniniai yra e, prioritetai, regio, situacija regionuose. Čia konkrečiai jūs matote Italijos e, regionų pasirinkimus. Vėlgi, rausvas spalva yra pažymėtos tos šalis, kurios nepakeitė savo e, lėšų skirstimo prioritetų. Ir žalia ir oranžinė spalva, tai, taip pat tos, kurios pakeitė, žalios tos, kurios pasirinko labiau žalinimo, o oranžinės, kurios pasirinko labiau konkurencingumą ir bendrą kaimo plėtrą. Kai galvojame apie regioninės programas, matome, kad tų programų bendros tendencijos atspindi ir bendras tendencijos Europos Sąjungos lygmenių. Ir mes galėjome įsigilinti į tai, kodėl taip yra, nes mes bendradarbiavame su institutais iš tų šalių, kurie, kurios turi daug regioninių programų. Ir, pažiūrėjau, Vokietijoje mes matome, kad e, kai regionai turi kokiu nors konkrečių poreikių, pavyzdžiui, jie turi mažinti nedarbą, skatinti ekonominį augimą, tuomet bendra strategija yra apskritai investuoti į kaimo plėtrą. Bet Ispanijoje, pavyzdžiui, tose regionuose, kurios susidurė su ekonominiais sunkumais, buvo nuspręsta labiau investuoti į žemės ūkį. Taigi matome, kad skirtingos šalis pasirinko skirtingą būdą spręsti tas pačias problemas. Ir e, mes manome, kad e, taip yra iš dalies dėl to, kad naujas reglamentas yra gan sudėtingas ir e, pas, labiau pasiturintis regionai ta, nori, yra nusiteikę ambicingiau, jie, jie nori sudėtingesnių priemonių. Ir mums, pažiūrėjau, Vokietijos Tuningo universiteto a, paaiškino, kad kai kurios priemonės nebefinansuojamos pagal kaimo plėtros programas, bet finansuojamas per valstybės pagalbą. Dėl to, kad e, valdžios institucijoms atrodo, kad e, kai kurios projektus, sudėtingus projektus, e, per sunku yra dabar finansuoti pagal Europos Sąjungos ta, ta, reglamentus. Jie juos finansuoja iš savo lėšų. Prancūzijoje Tas regionuose, kurios turėjo daugiau lėšų, tos lėšos buvo e, skirto, panaudotos taip, kad būtų paskatintas didesnės bendra finansavimas. Italijoje, šiaurėje, kai kurie regionai e, daug dėmesio skiria inovacijoms ir tenai inovacijos pritaikomos ir maisto grandinėje. Ir jie panaudojo taip pat e, be, naują tą bendradarbiavimo priemonę ir mums pasirodė, kad labai įdomi ji buvo panaudota. Po to mes e, pabandėme palyginti situaciją ES lygmenių. Ir atsižvelgti tai, e, pažiūrėti, kiek tos lėšos patenkina įvairius poreikius. Paaiškėjo, kad uh, labiausiai dėrėjo nacionaliniai prioritetai uh, skurdo rizikos mažinimo srityje. Mes lyginome kaip programos buvo nau, nau, pasirinkamos taip, kad būtų mažinamas skurdas kaimuose. Bet kai žvelgiame į kitus prioritetus, sunkiau yra pastebėti sąsajas tarp ES prioritetų ir valstybių narių pasirinktų prioritetų. Taip, ko gero, yra dėl įvairių priežasčių. Uh, Ir gal čia saugomos e, dėl aplinkosaugos priežasčių e, teritorijos turėjo svarbos, nes ko, kuo daugiau e, saugomų teritorijų turėjo, tuo, maž, tuo mažiau lėšų buvo skiriama aplinkosaugai. Po to mes išnagrinėjome, kiek dėmesio buvo skiriama konkurencingumui. Ir čia apskritai nepastebėjome jokių koreliacijų ES nacionalinių lygmenių. Ir panašu, kad e, pagal pasirinkimus valstybėms narėms liktai netrodo, kad tai būtų labai uh, aktuali finansavimo kryptis, nors gal čia galima būtų kalbėti apie tai, kad jie tiesiog skirtingai yra suprantama. Dabar kelios išvados. Iš esmės, mes manome, kad e, neįtin ambicingai, neįtin drąsiai buvo reaguota į uh, naują uh, teisinę sistemą dauguma šalių dirbo tai, judėjo tą pačią kryptimį kaip ir anksčiau. Ir dabar daugiau lėšų skiriama da, mažesniam programų skaičiui. Ir taip pat e, svarbus poktis yra, kad, kad e, bendrai žemės ūkio lėšos naudojamos dabar daug, labiau kaimo e, plėtrai ir lyder. Čia yra geras to pavyzdys. Komisijos naujas reglamentas patikė nemažai naujų priemonių, rizikos valdymas. Bet to galima buvo, pavyzdžiui, skirti ypatingą dėmesį tam tikroms teritorijoms, gyvendinant PAP programius. Ir panašu, kad valstybės narės neįtin naudojosi tomis priemonėmis tuo didesniu lankstumu. Tik bendradarbiavimo priemonė, priemonė to nepastebėjome, nes ji tikrai pasiteisino, jį tikrai buvo naudojama labai daug. Bet rizikos valdymas, teminės, um, teminiai programiniai poskiriai, tikrai čia irgi nelabai kas jais susidomėjo, dėl to, kad buvo tiesiog manoma, kad tai apsunkino biurokratiją ir finansinės priemonės mažai buvo naudojamos. Kai mes klausėme da, savo partnerius valstybės narise, da, Kodėl taip yra? Mums susilaukime tokių atsakymų, kad iš esmės buvo pasimokyti iš ankstesnės e, praeities, nes dabar norime paprastesnės sistemos, bet to reikėjo taip pat atsižvelgti į ekonominę krizę ir kaip ir minėjo jau jūsų posėdžio pradžioje, keli, keli parlamento nariai, kai kuriuose regionuose, kai kurie regionai patyrė tikrai ekstremales oro sąlygas. Ir Komisija taip pat darė įtaką programoms, siekdama užtikrinti, kad tos programos atsižvelgtų į e, prioritetus aplinkosaugos srityje. Ir taip pat kai kurios lobistinės grupės tikrai darė įtaką programoms kai kuriuose šalyse. Bet to mes matome taip pat, kad dabar geriau yra koordinuojami įvairūs fondai, uh, kurie yra skirti žemės ūkiui ir e, kitiems klausimams, bet to geriau rengiamos šiandien yra programos e, tam tikrose sritise. Ir šešioliktoji bendradarbiavimo priemonė, pavyzdžiui, čia gali būti patekta kaip pavyzdys. Ir dar gal reikėtų palaukti porą metų tam, kad galėtume e, padaryti galutinės išvadas, kad galėtume pasakyti, ar ta priemonė iš tikrųjų paskatina inovacijas ar ne. Įdomu taip pastebėti tai, kas vyksta įvairiuose regionuose, koreguojant maisto grandinės santykius. Aš esu susirūpinus labiausia dėl to, kad komisija dėl šių reglamentų stengiasi sukurti sistemą, kuri labiau sižvelgtų į nacionalinės sąlygas, į regioninius ypatumus ir kad taip pat užtikrintų, kad lėšus būtų naudojamos efektyviai. Tačiau kartu buvo sukurta sistema, kuri yra sudėtinga tiek rengiant programas, tiek po to jas įgyvendinant ir stebint, kaip jie yra įgyvendinami ir teikiant tai įvairias ataskaitas. Ir aš bijau, kad jei tai e, trukdys rengti programas, tai taip pat sutrukdys mums ir tikrai geriau panaudoti turimas lėšas. Taigi, jei vadovaujančios institucijos uh, norėtų skirti lėšas į tas sritis, kur išleisti jas bus lengviau, tai jos, e, e, jos tą ir darys. Ir taip nukentės, dėl to nukentės tos sritis, kur reikia didesnio finansavimo. Bet to mes pastebėjome, kad tos šalis, kurios gavo mažė, mažesnės išmokas, e, mažesnį biudžetą, tiesioginėms išmokoms gali taip pat norėti kompensuoti tas negautas lėšas, panaudodamas lėšos iš kaimo plėtrai skirto biudžeto. Ir jei jūs galvojate apie artėjančias reformas, uh, Tuomet e, aš norėčiau pasakyti, kad kai kalbama apie supaprastinimą, paprastai kalbama apie pirmąją ramstį ir žalinimą. Bet man atrodo, kad reikia kalbėti ir apie supaprastinimą kaimo plėtros srityje, nes jei va, mes nepadėsime valstybėms narėms elgtis ambicingai, ambicingai uh, ten, uh, reaguoti į regioninius, į nacionalinius poreikius, tuomet mes apskritai pakenksime ES bendram siekiui uh, skatinti kaimo plėtrą. Dėkuoju. Merci, merci cette... Dėkuoju. Dėkuoju Jums už šį pristatymą, šio tyrimo pristatymą. Mes dabar pradėsime diskusiją. Pone Pietir, pirmoji paprašė žodžio, prašau. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa ja bih u stvari e, molila mišljenje vaših stručnjaka. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau išklausyti ekspertų nuomonės, nes jie yra atlikę labai rimtą analizę. Žinote, kad Kroatija yra nauja valstybė narė ir iki šiol ji negalėjo pasinaudoti beveik jokiomis lėšomis iš kaimo plėtros fondo mums taip pat kilo kitų sunkumų. Žemės ūkio ministerija paskelbė konkursą 411 ir um, ministerijai pavaldžios įmonės uh, buvo vertinamos palankiau, taigi parama nebuvo išnaudota. Taigi dabar beveik 500 milijonų kūnų yra užblokuota, jos nebuvo paskirstytos žemdirbėms ir vyriausybė ieško išeities iš padėties. Ką turėtume daryti? Ar reikėtų atšaukti viešai konkursą, kuris buvo paskelbtas e, nurodant nesažiningas taisyklės, ar turėtume tik tai paprašyti įmonės e, neteisingai gavusias lėšas tas lėšas gražinti. Kaip reikėtų išnaudoti tos pinigus, kad jų neprarastume. Ačiū, ponia Peti. Ačiū pirmininkė ir ačiū už tą tyrimą. Iš tiesų, tyrimas rodo, kad kitais metais uh, Europos Sąjungoje susidomėjimas programomis labai padidėjęs, kad programos atitinka dabartinę situaciją. Tačiau dėl nesažiningų prekybos praktikų žemės ūkio įmonės susiduria su didžiuliais sunkumais. Be to sunku valdyti riziką, kadangi rinka yra labai nepastovi, bet to reikia kovoti ir su klimato kaita. Ar jūsų nuomonė visi šie aspektai yra pakankamai gerai įtraukti į kaimo plėtros politiką? Kaip jau minėjote, galima pasimokyti iš Šiaurės Italijos regionų ir e, to, kaip jie sudėliojo maisto grandinę struktūrą. E, šie aspektai labai svarbus žemės ūkio gamybos tvarumui ir atsparumui. Ar jūs manote, kad maisto grandinės valdymas turėtų būti programuose labiau pabrėžiamas? Ačiū. Dar penki kalbėtojai prašo žodžio. Tačiau ne, prašytume kalbėti trumpai, nes reikėtų mum klausimus atsakymus baigti per 10 minučių. Ačiū pirmininkė. Aš tiesą sakant neplanavau pasisakyti, bet turiu du klausimus ekspertai ir jie abu susijęs su klimatu. Galbūt galėtumėt paaiškinti. Klimatui atsparus žemės ūkis. Kas tai yra? Kaip suvokti šią savoką? Kokios lėšos skiriamos e, e, klimatui atspariam žemės ūkiui? Kaip man reikėtų išleisti ES lėšas, kad aš tapčiau e, klimatui atsparių ūkių? Be to, Agri Environment Climate Aid žemės ūkio, aplinkosaugos, klimato parama. Kas tai yra? Ačiū, ponė. Ponas Kastro. Ačiū, pirmininkė. O, tikrai labai įdomus tyrimas. Jame apimami įvairūs aspektai, juos įsigilinama. Minėjote, kad vis daugiau priemonių tampa intensyvesnės, tačiau priemonių skaičius mažėja. Daugumoje šių priemonių atsižvelgiama į ES taikomus kriterijus, tačiau galbūt vertėtų tuos kriterijus supaprastinti ir kai kurias programas nukreipti ir paversti nacionalinėmis programomis. Pavyzdžiui, aplinkosaugos rytyje mes turime labai daug programų, ar ne geriau būtų pasiūlyti priemonės e, e, skirtas visiems, o ne specializuotas priemonės e, pritaikytas kiekvienam regionui. Ačiū, ačiū už pristatymą. Buvau nustebęs, kad skirtumai tarp valstybių narių tokie dideli. Aš maniau, kad antrasis ramstis yra prioritetinis visose valstybėse narėse. Ir mane nustebino, kad e, kai kur antrajam ramščiui skirtų lėšų dydis labai smarkiai sumažėjo. Taigi mes visi esame skirtingi. Uh, valstybės narės taiko skirtingą požiūrį, tačiau atrodo, kad plėtra ES žengia skirtingomis kryptimis. Atrodė, kad e, aplinkosaugus skirtingomis aplinkosaugai skirtų priemonių skaičius didėja, tačiau vėlgi ir šioje srityje yra valstybių narių atskirų programų. Aplinkosaugos priemonės Dar norėčiau pasiaiškinti ir šią savoką. Ar kalbama apie ekologišką ūkininkavimą, ar yra ir kitokių su aplinkosauga susijusių priemonių ir programų? Dėl naujų priemonių valstybėse narėse. Kokios būtų tos priemonės ir kurias jų turėtume plėtoti? Be to reikėtų kažkaip sutelkti žemdirbius su žemdirbystė susijusias įmonės, siūlyti naujas rinkos iniciatyvas ir naujus projektus. Kaip manote, kokias geriausias praktikas būtų galima skatinti? Ačiū. Žodis ponė Gilera. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ekspertams už tyrimą. Iš tikrųjų, labai įdomu įvertinti kaimo plėtros programas, jas palyginti. Noriu užduoti konkretų klausimą e, ir išskirti du aspektus. Kaimo plėtros programuose ar buvo atsižvelgta į jaunimo įdarbinimą? Ir kiek, e, kiek buvo koncentruota pasiūlymų į kaimo plėtrą. Taigi, ačiū. Ponas Finegan komisaras Hogan kalba apie supaprastinimą ir visų pirma meni pirmąjį ramsti. Tiesą sakant, mane tai glumina, nes mano šalyje, kad pasinaudotume antro ramščio lėšomis, reikėtų būti Einšteinų ir reikėtų, kad jūsų žmona būtų taip pat Einšteinų. Aš nežinau, kodėl tas antras ramstis toks sudėtingas, kad aš net negaliu žodžiais nusakyti, kaip tai sudėtinga. Ačiū, panas Frenagan. Prieš paprašydamas komisijos atstovų pakomentuoti, galbūt e, ponė Longo jūs galėtumėt atsakyti ir, ir mano klausimus. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už studiją, už tyrimą. Noriu paklausti, ar daugia šalio finansavimo aspektas buvo įtrauktas į programą, ar jį buvo atsižvelgta. Be to, lyder programa, e, manėme, kad reikėtų dinamiškesnio požiūrio skirtingose teritorijose Tiesą sakant, ar įmanoma analizuoti tik antrąjį ramstį, neatsižvelgiant į pirmąjį ramstį, tokio pobūdžio studijoje, kokią esate atlikę? Ar nebūtumėt e, parengę kitokių diagramų, jeigu lygintumėt abu ramščius? Nes kai kurie pasirinkimai yra susijęs su žemės ūkiu, o kai kurie su kaimo plėtra. Taigi užduočiau klausimą susijusi su šiais dalykais. Ir ponė Rungo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, aš trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį, kad e, susidomėjimas e, tyrimų yra labai didelis. Tyrimas išsamus, kruopščiai atliktas ir puikiai nurodytos visos dominančios mūsų visus sritis. Kita pastaba. Labai patenkinti, kad a, daugiau domimasi lydę iniciatyva tiek finansavimo požiūrių, tiek bendradarbiavimo priemonių požiūrių. Kitas dalykas - partnerystė inovacijos vardan. Dar vienas teigiamas aspektas, kurį jūs pažymėjote. Ir aš manau, kad geriausias dalykas tai nurodymas, kad e, iš ankstinio planavimo kokybė lemia pačių programų įgyvendinimo rezultatus. Aš manau, kad į tai turėtų atkreipti dėmesį valstybės narės ir regionai. Ir norėčiau sureaguoti į dar vieną jūsų mintį dėl um, neigiamo aspekto. Finansinės inžinerijos priemonės. Taip, mes um, atlikome didžiulį darbą su B grupe, bet tomis um, finansinės inžinierinės priemonėmis nebuvo pasinaudota. Kaip Jūs manote, kaip būtų galima sukelti didesnį susidomėjimą ir pasitikėjimą tomis priemonėmis? Nes buvo tokių pastangų, buvo bandoma e, parengti daugeliu regionų tinkančią priemoną, kad jie galėtų lengviau pasinaudoti kreditais. Ir tai jau būtų žingsnis ir supaprastinimo link antrojo ramščio srityje, o tai galų gale yra mūsų bendras uždavinys. Ir pirmininkė, aš manau, kad mums reikia valstybių narių regionus labiau orientuoti į ateities programas ir į tai, kad priemonės būtų įgyvendinamos kaip galima skaidriau, nes tik tada naudos gavėjai iš tiesų gaus naudos. Ačiū. Pone Longau, prieš perdudama žodį komisijai, tai dėl finansinės inžinierijos. Aš manau, kad reikalinga atsižvelgti kiekvieną atskirą valstybę narį, nes taip yra einamosios išlaidos, bet yra ir investicinės išlaidos. Ir jeigu mes um, to, per tokią prizmę pažiūrėsime, tai aš manau, kad gal būtų lengviau nacionaliniu lygiu tada programas įgyvendinti. Dabar um, perdodu žodį tyrimo autoriai kad um, jie atsakytų į didelę gausą klausimų. Ačiū, ačiū už visus tos klausimus. Nemažai jų buvo labai įdomių. Aš siūlyčiau, kad mano kolega Francesko Mantiniai e, pasisakytų dėl e, tų tyrimo rezultatų, kurie susijęs su Italija. O tada aš atsakysiu visus kitus klausimus. Taigi, kolega Mantiniai. Ačiū. Mes jau pristatydami tyrimą sakėme, kad vienas iš pagrindinių dalykų tai maisto grandinė ir į ją stengiamės atkreipti didžiausią dėmesį. Juolab, kad maisto grandinės klausimas aktualus Italijai, kurioje yra nusistovėjęs tradiciškai į ateitį orientuotas planavimas. Žemės ūkio ir žemės ūkio produkcijos gamybos sritise Ir toks ateitį orientuotas planavimas tikrai gali būti labai naudingas, nes jo dėka išsprendžiamos kai kurios problemos. Šiandien gerite per diskusiją mes daug kalbėjome apie tai, kad reikia tinkamai suderinti maisto grandinės, atskiras grandis ir e, pridėtinės vertės pasiskirstimą visose grandyse. Todėl maisto grandinės atveju svarbiausia pasiekti susitarimo tarp a, ūkininkų ir perdirbimo pramonės. Tada pats procesas bus tolygesnis. Reikia galvoti, kaip geriau suorganizuoti pačią maisto grandinę, nes būtent organizaciniai aspektai uh, kelia didžiausią galvos skausmą daugeliui žemės ūkų rinkų įvairiose regionuose. Ir norėčiau paminėti vieną aspektą, kuris ir anksčiau planuojant vaidino svarbu vaidmenį, bet, bet ir nemažesnį vaidmenį vaidins ateityje. Tai yra būtent tas kokybiškas planavimas, į ateitį orientuotas planavimas. Ir dar norėčiau grįžti prie supaprastinimo, nes nuskambėjo klausimas, o kodėl užsiimama um, supaprastinimu antrojo ramščio srityje. Yra trys rytis kurias reikėtų įvertinti su paprastinimo požiūriu. Mes dažnai sakome, kad reikia paprastinti Tačiau toks teiginys lieka žodžiais ir nevirsta darbais. O yra trys labai svarbus dalykai, dėl kurių reikia imti supaprastinimo. Pirmiausia, tai sąsajos tarp pirmojo ir antrojo ramšio ir ypač ekologiškumo priemonių atveju ir aplinkosaugos priemonių atveju. Komisija mūsų prašė kad mes šios du dalykus atskirtume, tai yra ekologiškumą nuo aplinkos saugos priemonų, analizuodami įvairias um, taisyklės ir kontrolės priemonės. Tiesą pasakius, tų taisyklių taikymo mastas yra labai platus ir tai kelia susirūpinimą. Ir aš manau, mūsų galva Svarbiausia dabar sutvarkyti sąsają tarp ekologiškų priemonių, ekologiškumą skatinančių priemonių ir aplinkosauginių priemonių. Tada tikrai ūkininkai gaus naudos ir supaprastinimas šioje srityje būtinas. Kitas elementas sąsaja tarp kaimo plėtros ir sanglaudos. Tai yra dvi politikos sritis, kuriomis siekiama sumažinti egzistuojantį atotrukį. Ir nebejotina, kad po BŽUP reformos pasiekta neblogų rezultatų, bet tokių rezultatų, kokių pasiekėme, nepakanka. Reikalingos tokios taisyklės, kad fondai galėtų labiau suderintai veikti. Kitaip sakant, pirmojo ramšio, antrojo ramšio ir sanglaudos politikos fondų veikla taisyklių požiūrių turėtų būti labiau suderinta, nes skirtumai didžiuliai. Nes, pavyzdžiui, kai kuriuose regionuose akivaizdžiai matyti, kad jeigu yra dirbama su trim skirtingais fondais, tai gyvenimas virsta itin sudėtingu dalyku. Ir mes neturėtume šito pamiršti. Manau, kad šiandieną vargu, ar mes um, tas taisyklės taip greitai pakeisime, bet reikia galvoti apie supaprastinimą šioje srityje. Ir trečias rytis, kur supaprastinimas būtinas. Kaimo plėtros programos. Jeigu palyginsime dabartinės kaimo plėtros programas su kitų fondų programomis, ar tai būtų socialinių fondų, ar tai um, regioninės plėtros fondo, pamatysime, kad skirtumai didžiuliai tarp tokių programų. Man atrodo, kad žemės ūkio srityje tiesiog uh, tiek daug smulkių detalių, kurių visiškai nereikia. Todėl turime labai rimtai pagalvoti, kas turi dalyvauti ateities planavimo ir ateities strategijos kūrimo darbe. Nes pavyzdžiui, kai kalbame apie detalės, tai visiškai akivaizdu, kad reikia labai gerai pagalvoti, ką su juom daryti ateityje. Ir dar. Ponas Dekastro klausė, kodėl nepasitikima nacionalinėmis priemonėmis. Na, aš kitaip sakyčiau. Yra galimybė panaudoti nacionalinės priemonės. Ta galimybė turi tos valstybės narės, kuriuose regionių programų skaičius gana didelis. Tačiau labai retai tokia galimybė valstybės narės naudojasi. Ir net tik e, dėl to, kad daug kas priklauso nuo to, kokie yra regioninės ir centrinės valdžios santykiai ir sąsajos, bet taip pat ir dėl to, kad atskiri regionai nebūtinai pritarė centralizuotai sistemai, nebūtinai nori ją naudotis. Gal regionai turėtų turėti savo sistemą, nes būtent jų unikalumas ir yra tas, kad tai yra regiono lygių vykdomas darbas, o ne centralizuotas darbas. Todėl gal jiems skirtos programos turėtų būti labiau specializuotos. Ačiū. Dabar aš. Trys dalykai nes Kroatija ir Junktinė karalystė uždavė labai konkrečių klausimų. Na, man atrodo, kad situacija, kuri yra susidariusi Kroatijoje labai panašiai ta, su kuria buvo susidūrusi Maltos vyriausybė. Aišku, tokių procedūrų keitimas, vyriausybės keitimasis yra labai sudėtingas dalykas. Mūsų atveju uh, E, aš sakyčiau, kad jums reikia labai glaudžiai bendradarbiauti su ES atitinkamos institucijos atsakingų pareigūnų. Kalbant apie programavimą, irgi teisinga, ne visada aišku, apie ką mes kalbame. Um, agri aplinkos priemonės yra senas dalykas, uh, e, visą tai atsirado dar 2008 metais, o klimato atsparius žemės ūkis yra naujovė. Ir tą naujovę, pavyzdžiui, naudojasi kai kurie prancūzijos ūkiai, naudojasi technologijomis ir žiniomis, pavyzdžiui, kaip, jis, kaip sutvarkyti žemės ūkininkavimą kad būtų kuo mažiau išmotama CO2 nes yra tam tikri ryšiai e, tarp um, žemės ūkio, klimato kaitos ir ūkininkavimo metodų. Ir dabartiniai pasiekimai, technologijos naujausios žinias leidžia žemės ūkiui prisidėti prie klimatos kaitos padarinių mažinimo. Dabar dėl paramos. Ūkininkai remiami labai įvairių schemų pagalba, tačiau e, tos schemos yra skirtingos. Viskas daug kas priklauso ir nuo nacionalinės teisės, ir nuo bendrojo ekonomikos konteksto. Ir e, dažnai yra galvojama, ar verta taikyti vienos ar kitos ryties priemonės, ar jas bendrai taikyti, ar daugiau dėmesio kreipti atskirom konkrečiom priemonėm. Nes pavyzdžiui, kad ir, sakysime, nedarbo lygis ir jaunų ūkininkų įtraukimas į darbą. Viskas priklauso nuo to, per kurią e, prizmę tai daroma. Ar per nedarbo lygio mažinimą, ar per aplinkos auginės priemonės, ar kitas. Todėl ir atsiranda tokie sudėtinga, par, toks sudėtingas paramos apibūdinimas. Dabar dėl supaprastinimo. Na, mane kažkiek neramina kai kurių iš jūsų reakciją į tai, ką aš sakiau apie supaprastinimą, nes mano galva supaprastinimas neturi būti suprantamas labai primityviai, kaip taisyklių panaikinimas, pavyzdžiui, nes įvairovė ES yra labai didžiulė, skirtingose vietose a, turi būti sprendžiamos skirtingos problemos ir apie, aš galvoju štai apie ką, turi būti tam tikras priemonių rinkinys iš kurio galima, pasin, kuriuo galima pasinaudoti, sprendžiant vieną ar kitą problemą, pagal jų savo prioritetus, nepamirštant europinių prioritetų. Bet jeigu jūs uh, supančiojate ir žmonės nebegali veikti pagal jiems, reikalingų, e, jiems reikalingose sritise, tai nieko gero nebus. Ir aš tai turiu galvoje, kada kalbu apie supaprastinimą. Kitas dalykas, pavyzdžiui, supaprastinimas reikalingas visoje grandinėje, kai nuo programos pradžios iki kontrolės ir rezultatų e, e, ir programos uždarimo tas grandinė yra tokia sudėtinga, kad neįmanoma patenkinti net 50 procentų visų poreikių, kuriuos mes sudarome. Todėl integruotas požiūris yra labai svarbus dalykas, kad žmonės žinotų, taip yra priemonių rinkinys. Mano situacijoje aš galiu pasinaudoti tokia ir tokia priemonėmis. Užuot uh, rašius ant popieriaus vos ne knygas, dėl ko kokia priemonė turi būti naudojama, kaip jinai naudojama, kaip įgyvendinta, kaip kontroliuojama ir taip toliau. Aš manau, kad visi tokie reikalavimai ir ta rašliava varo į nevilti daugelį programų vadovų. Tai kai aš sakau supaprastinimas, aš tikrai neturiu galvoje vien tik tai taisyklių skaičiaus mažinimo. Reikia sutvarkyti pačius mechanizmus. Tie mechanizmai, kokie, kokios ryties jie bebūtų, turi būti paprastesni, aiškesni ir patogesni. Ir kai kalbama apie ataskaitų tikimą, turi būti labai aiškiai. 1, 2, 3 kokios turi būti tos ataskaitos, kad vietos lygių ataskaitų rengimas netaptų koronę. Ir tada tos priemonės bus tinkamai um, taikomas. Kitas dalykas - kontrolė. Taip, reikia žiūrėti, kad priemonėmis ir e, galimybės nebūtų piknaudžiaujama, bet piknaudžiavimo atveju sumažės tada, kada pati sistema bus paprastesnė. Ačiū. Dėkoju, dėkoju už šiuos paaiškinimus. Aš manau, kad jūs e, pasakėte, kalbėdama apie būsimą reformą, kad iš tikrųjų šios klausimus dar reikės e, aptarti, reikės prie jų dar sugrįžti. Ir aš manau, kad mes turėtume pagalvoti, ypač galvodami apie lyderą, kaip galima būtų viską supaprastinti, kad paskatintume kitokią dinamiką regionuose. Mes, mes pastebėjome, kad, kad iš pradžių liktai viskas vyko gerai, o po to kiekvienas norėjo vaidinti svarbesnį vaidmenį, kontroliuojant kažką ar kažką gyvendinant. Ir tai iš, iš tikrųjų neprisidėjo prie bendro geresnio įgyvendinimo. Bet kuriuo atveju dėkoju Jums už tai, kad pristatėte šį tyrimą, dėkoju Jums už Jūsų darbą. Ir toliau turėtų vykti koordinatorių posėdis ir mes norėtume paprašyti ne koordinatorius išeiti iš salės, o posėdis, mūsų komiteto posėdis bus tęsimas po pietų, ponas Panigan. Ar galėčiau užduoti dar vieną klausimą? Nes tai, ką jis sakė, buvo labai įdomu, bet e, aš e, kai ko nelabai supratau. Gal aš galėčiau užduoti papildomą klausimą, ar jau visiškai baigėme? Gal jūs galėtumėt e, tarpusavį susitarti? Ta, uh, Gal dvišališkai galėtumėt e, pasikalbėti gerai, nes mums tai reikėtų dirbti pagal tvarkaraštį. Dėkuoju.